Ja, meine sehr verehrten Damen und Ponios ir ponai, norėčiau vėl pradėti vakar nutrauktą posėdį. Sveikinu Jūs visus atvykusius į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Šiandien prieš piet turime viešus klausimus kaip darbotvarkės punktą, būtent e, skirtus e, finansiniai pagalbai, kuris skirta Graikijai mūsų komitete kalbama apie e, viešųjų išlaidų e, tikslingumą ir tausų jų naudojimą. ES piliečiai susirūpina, susirūpinę žvelgia į e, kai kurios pokyčius ES valstybėse narėse, todėl mes teikime pagalbą Airijai, Portugalijai ir Ispanijai ir būtent Graikijai. Graikijai skiriama į speciali pagalba, tai būtent uh, atitinkama e, darbo grupė yra sukurta, kuri teikia techninę pagalbą. Ir šiandien mes su įvairiais ekspertais padiskutuosime ir pasitarsime klausimu, kaip e, ši e, darbo grupė teikia pagalbą ir kaip galėjo teikti pagalbą Graikijai ir kaip šitą pagalbą pasinaudoja Graikijos vyriausybė. Ir kur šiame procese kilo tam tikrų problemų, iš kurių mes galėtume pasimokyti ir ateityje teikti geresnę pagalbą. Taigi, kaip mes e, nustatysime savo ateities poziciją Graikijos atžvilgiu. Taigi, mes e, remiamės e, savo, kaip biudžeto kontrolės komiteto liniją. Taigi, dešimtame priedė būtent nustatyta mūsų pagrindinė užduotis būtent nagrinėti ir spręsti šios klausimus. Mes sukvietėme šios viešosius klausimus tikrai aukšto rango svečius, tai yra pana Horstą Reichenbachą. Jis Europos komisijos darbo grupės Graikijos klausimais vadovas. Sveiki atvykę, ponai, ponia Reichenbachai. Džiaugiuosi jūs matydamas čia. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Stefanus Manos, buvusi Graikijos ekonomikos ministrą. Sveiki atvykę. Taip pat e, vėliau išklausysime pana Normans Popens, komisijos regio generalinio e, direktorato, generalinio direktoriaus pavaduotojo. Be to kalbės ir Petras e, Stubas Jorgensenas, komisijos užimtumo generalinio direktorato generalinis direktorius ir Benas Knapenas, Europos investicijų banko generalinis direktorius. Toliau steiksime žodį ir Guntramui Voifui, e, laikinai einančiam idėjų instituto Brugel e, direktoriaus pareigas. E, kolegai, na, bet kokiu atveju mes norėsime laisingų diskusijų ir remsimės pateiktais faktais. Taigi, dėkuoju uždėmesi ir norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjui šio klausimu, Jorgo Hasemarkakijui. Taigi, mes Europos parlamente iškėlėme pakankamai anksti klausimą, ar apskritai pasinaudojama yra ES lėšomis. Ir pranešėjas nustatė, kad kai kuriuose valstybėse struktūrinių fondų arba sąjungos fondų lėšos netinkamai įsisavinamos. Taigi, vadinasi, mes teikiame kažkokias lėšas, kažkokią pagalbą, o ši pagalba nėra net įsisavinama. Mes norime išsiaiškinti, kodėl taip yra, kokios yra mm, šitokių problemų priežastis. Tai visų pirma, e, čia mes kalbame ne apie bendrą finansavimą, bet ir apie administravimą tų lėšų, apie sprendimų prieimimą, apie įvairias struktūras. Ir norėtume sužinoti, kodėl Graikija visą laiką, arba bent jau ilgą laiką, blogai įsisavindavo ES skiriamas lėšas. Pavyzdžiui, ir neskirdavo atitinkamos paramos eksportuojančiams bendrovėms, pavyzdžiui, eksporto kreditų, nors tos įmonės atitikdavo visus kriterijus. Kaip e, vyksta reikalai savivaldos lygmenyje? Taigi, šiuose diskusijose vienas iš svarbiausių aspektų, žinoma, yra skaičiai ir faktai. Aš manau, kad vis dėlto neskaičiai yra e, pirminis dalykas, kurį mes turėtume nagrinėti, bet struktūros, administracinės struktūros, kurios būtent ir turėtų operuoti tais skaičiais ir e, taikyti atitinkamą politiką, panaudoti tas lėšas. Todėl e, reikėtų atkreipti dėsnį dėmesį į realią ekonomiką ir, žinoma, į ekonomiką bei administraciją, kaip galima tas lėšas administruoti nes, kaip žinote, tas lėšų panaudojimas iš tiesų mm, yra susijęs ir su ES biudžetu, nes kitu atveju mes nebūtume kaip e, biudžeto kontrolės komitetas atsakingas už šios klausimus. Taigi tiek iš mano pusės. Dabar na, norėčiau suteikti žodį e, ponui Hacimarkakiui. E, dar techninės pastabos kelios. iPhone'as buvo rastas vakar salėje Jeigu kas nors pametėte, tai kreipkitės į mūsų sekretariatą, kad e, mes galėtume tęsti toliau savo posėdį ir kad e, darbas vykstų, e, vyktų greičiau, tai kava bus patiekiama prie mūsų salės, o ne pačioje salėje. Taigi tokios pastabos. Mūsų posėdis yra viešai transliuojamas ir iš karto aš teiksiu žodį ponai Hasemarkakiui. Thank you, uh, Mr. President, thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Reichenbachui, kad atvyko šiandieną į mūsų susitikimą. Šis susitikimas, e, susitikimas buvo planuojamas prieš keletą mėnesių ir buvo planuojamas kitas pavadinimas, bet buvo atidėtas renginys. Na, džiaugiuosi, kad galiausiai jūs atvykote. Džiaugiuosi, džiaugiuosi matydamas Stefanos Manos irgi atvykusi į šiuos klausimus. Uh, Klausimas, kurį šiandien svarstysime. Ir aš pateiksiu šiek tiek ir vaizdinės medžiagos. Klausimas yra štai koks, kaip teisingai ir pirmininkas pažymėjo. Ar ES mokesčių mokėtojų pinigai yra leidžiami taip, kad mes gauname gražą už tas investicijas ir ar darbo grupės misija yra teisinga. Ar kažkas galėtų man padėti su įrangą. Jeigu pažvelgtumėme į darbo grupės Graikijai misiją, ten teigiama, kad padės Graikijos valdžios institucijoms, institucijoms bandant užtikrinti klestinčią Graikiją, atveriant ekonominės galimybės ir socialinės lygybės principus ir kuriant viešai, viešo, stiprias viešo administravimo institucijas. Man ta misija labai patinka ir ponia Reisenbach Man atrodo, kad mes 2011 m. vasarą pradėjome geroje dvasioje ir tai yra jūsų darbo grupės darbo esmė. Jeigu pažvelgtumėme į realų įgyvenimą, Komisija mano, kad darbo grupė turi numatyti ir koordinuoti techninę paramą, kuri yra reikalinga tam, kad būtų galima laikytis ES tarptinio valiutos fondo pakoregavimo programos nuostatų, ir kad e, taip pat prie to prisidėtų ir kitos valstybės narės. Tačiau jeigu pažvelgtumėme į misijos apibrėžimą ir tikslus klestinti Graikiją, turime pasakyti, kad nedarbo lygis kasmet vis auga, dramatiškai auga. Šių metų balandžio mėnesio, mėnesio skaičiai rodo, kad Graikijoje 27,2 procento bedarbių, toks yra nedarbo lygis, tai yra pirma vieta Europoje dėja kartu su Ispanija. Ta vieta dalyjasi Graikija. Antrasis klausimas, dalykas, kurį norėčiau akcentuoti, yra migracijos klausimas ir jaunimo nedarbas. Vienas iš dviejų jaunų žmonių e, nedirba, 62 procentai nedirba, tendencija auga ir yra karta, kuri neturi jokių vilčių ateityje tai yra kaip ir atimama iš visos šalies ateitis. Ir aš norėčiau paminėti tai, ką sakė Martinas Šulcas visai neseniai savo kalboje taryboje. Jis teigė, kad galiausiai turime pripažinti, kad jaunimas yra lygiai taip pat aktuolus kaip ir bankai. Ir jis, aš manau, kad jis labai teisingai atspindėjo visos, viso parlamento nuomonę. Taip pat komisaras Andor, kuris yra atsakingas už socialinę politiką ES, visai neseniai pasakė, tiksliau praeitą savaitę įsėmėsi tiesioginės iniciatyvos, kad būtų panaikintos biurokratinės kliūtys. Tai yra labai svarbus aspektas, kurį galėsime vėliau aptarti. Būtent e, darbo grupė Graikijai tą ir turėtų padaryti. Ir panašu, kad e, tam tikrose srityse ES ir Graikija negauna pakankamai gražos už tuos pinigus, kurie buvo įdėti į e, patikėti darbo grupiai. Tai yra viena priežasčių, kodėl matome masinę migraciją aukštos kvalifikacijos profesionalus darbuotojai išvyksta, tačiau reikia skatinti užimtumą per profesinį ūkdymą, meist, meist, meistrystę ir, ir, ir panašiai. Ir aš turiu pasakyti, kad graikų migracija, ponė to, yra ir į Vokietiją tą šalį, kurią mes pažįstame geriausiai būdu, išaugo 43 procentais 2012 metais, lygnant su 2011 metais, tai yra naujausi skaičiai. Taigi aš prisimenu, kai mano tėvas išvyko iš Graikijos 96 metais ir atvyko gyventi į Vokietiją. Taigi dabar situacija panaši. Kalbant apie smulkės vidutinės įmonės, kas yra labai svarbus veiksnys skatinant augimą, įsisavinant ES lėšas, matome, kad tik labai nedidelis procentas tokių smulkių vidutinių įmonių gavo šiokios tokios paramos iš darbo grupės. matome, kad dauguma smulkių vidutinių įmonių negauna prieigos prie tų pinigų. Ir tai yra didžiulė problema, turime apie tai šiandieną irgi pakalbėti. Planavimo, planuojami projektai, skatinamas bendradarbiavimas, daly, dalymasi žiniomis įvairiose srityse, tačiau tai nesukuria darbo vietų. Ir, ir štai čia yra didžiausia problema. Kalbant apie socialinę lygybę, kas irgi yra vienas jūsų tikslų, užsibrieštų misijoje, misijos apibrėžime. Matome, kad 3 e, milijonai graikų gyvena ant skurdo ribos. Tai yra daug, 500 tūkstančių vaikų susiduria su didžiulėmis problemomis, negauna bazinių esminių dalykų. Taigi matome, kad e, pradėjus, praėjus dviejiems metams, kai jūs, ponė Rasenbech, pradėjote savo darbą Graikijoje, vis tiek socialinė krizė Graikijoje siautėja ir aš nekritikuoju jūsų, tiesiog bandau kelti klausimą, ką mes galėtumėme padaryti, kur yra tos kliūtys, kaip galėtumėme užkirsti kelią tokiam baisiam laikotarpiu, jį užbaigti kažkaip, nes tikrai netenkina situacija ir ekspertai iš kai kurių valstybių narių, žinau, kad yra Prancūzijos, Vokietijos, Olandų kolegų kurie vyksta į Graikiją, dalinasi žiniomis su viešos, viešos, viešo administravimo institucijomis. Ir matant dabar tokius skaičius, tai iš tiesų negali mūsų tenkinti. Daug problemų sveikatos srityje, tai yra vėlgi tas rytis, kuri patenka jūsų kompetencija. Tūkstančiai pacientų negali įsigyti vaistų, neįmanoma gauti e, gydimo visiems e, pacientams. Na ir čia gal pats baisiausias, mano manimo, skaičius savižudybių skaičius išaugo milžiniškai, dvigubai išaugo per vienerius metus. Kasdien nusižudo po žmogų. Faktiškai tokie, tokia yra dabar statistika. Du, faktiškai dabar jau. Anksčiau buvo vienas, dabar du žmonės per dieną nusižudo. Tai yra tokia dabar situacija e, per pastarosius trejus metus. Na, labai prastas rekordas. Uh, Aš labai giliai neanalizuosiu mokesčių vengimo klausimo, nes aišku, tai yra susiję ir su socialinė lygybė. Ir tai susiję ir su tuo, kodėl neturtingi žmonės Graikijoje neša didesnę naštą nei turtingieji, nes mokesčių vengimas yra didžiulė problema, jūs ją sprendžiate, bet šiandien mes apie tai nes, ne, nekalbėsime, nes kalbėsime daugiau apie finansinės paramos įgyvendinimą. Bet vis tiek norėčiau pabrėžti, kad tas turtas, kuris yra kuriamas Graikijoje, kalbant apie nacionalinės pajamas, yra susijęs ir su mokestinėmis pajamomis, ypatingai kalbant apie, netur, turi būti susijusios su mokestinėmis pajamomis, kalbant apie neturtingus visuomenės sluoksnius, o neturtinguosius. Aš žinau, kad darbo grupė bando padėti, bet kol kas panašu, kad sudėtinga pasiekti to tikslo. Aš norėčiau akcentuoti vieną dar labai svarbų klausimą, kuris yra susijęs su finansinės paramos įgyvendinimu, tai yra administracinė reforma Graikijoje ir kaip būtų galima tam tikrais pakeistais mechanizmais pasinaudoti, kad tie pinigai patektų į ten, kur jie turėtų patekti. Bet problema yra ta, kad viskas eina per sostinę, per, per Atenus. Kiekvienas sprendimas yra ten priimamas ir Europoje turime daug pavyzdžių, gražių pavyzdžių, pažiūrėjau, Ispanija kuri pakeitė sistemą. Vokietija, federalinė valstybė, kur tiesioginė atsakomybė tenka žemėms. Graikijoje po karikratis reformos buvo bandoma absorbuoti pinigus regionuose, įtraukiant e, e, regionų gubernatorius, valdytojus daugiau į tą, tą procesą. Tačiau matome, kad kol kas miestai ypatingai Graikijos periferijoje yra užmirštami ir su ponu Reichenbach mes susitikome 2011-2012 atsiprašau, metais čia Briuselyje, kur visi Graikijos tie regionų gubernatoriai atvyko su jumis susitikti. Mes bandėme atverti tuos kanalus tarp darbo grupės ir tų regionų e, gubernatorių, valdytojų. Tačiau pagal mūsų informaciją dėja tas bendradarbiavimas vis dar nėra labai aktyvus. Ir man kyla klausimas, kiek žmonių darbo grupėje dirba periferijoje, dirba regioninėse tarnybose tam, kad vyktų tas tiesioginis bendravimas su regionais kur kas efektyviau. Tai kiek žmonių jūs e, nusintėte į Graikijos periferiją, kad būtų galima tiesiogiai su regionais bendradarbiauti. Nes mm, mūsų turimi skaičiai rodo, kad taip, siunčius, skaičius jūs atsintėte ir atsakėte visos komisijos vardu į klausimus dėl to, kiek lėšų mes jums skiriame. Ir 2011 12 metais situacija jau yra gan aiški pagal turimus skaičius ir skaičiai rodo, kad mes investavome 840 tūkstančių, 138 tūkstančiai papildomai, tai čia kaip ir nemažai, bet klausimas, ką už tai gavome. Uh, koks buvo pasiektas rezultatas. Ir aišku, ponia Razenbech, aš dėkoju Jums už atsakymus ir pabaigai dar norėčiau šį beitą pabrėžti, aš esu pranešėjas, tai čia mano tokie įžanginiai pamastymai, tik tai žinau, kad bus konkretesnių klausimų vėliau. Tas klausimynas, kurį aš parengiau ir socialinėje žiniasklaidoje Graikijoje aš paklausiau, uždaviau klausimą, ar jie supranta, kokį poveikį daro darbo grupėje ir kaip e, buvo bandoma susitvarkyti su tą taupimo politiką ir pradžioje buvo sakoma, kad moderuojama yra taupimo programa per trojką ir mes uždavėme klausimus tokiu būdu, kad jie galėtų pasakyti, kas jiems labiausia rūpi. rūpi. Ir labiausia rūpi, kodėl e, darbo grupės tas poveikis nėra taip jaučiamas, nes iš darbo grupės darbo daug skirtumų kol kas nematome ir taip pat uždavėme klausimą, ko jie gali tikėtis iš ateities. Taigi čia matome tų klausimų atsakymų apžvalgą, būtent ar jūsų manimų darbo grupės darbas buvo sėkmingas. Ir štai matome, koks yra rezultatas. Didelė dauguma sako ne. Taigi kyla toks klausimas, kaip būtų galima to išvengti. Čia galbūt nėra labai aiškiai atspindintis situaciją vaizdas, nes mes dirbome tik tris e, dienas, 500 žmonių atsakė į tą klausimą. Bet matote, kad tokia tiesioginė reakcija buvo labai neigiama ir tas toks, tokia orientacinė apžvalga ir parodo, kaip žmonės vertina darbo grupės darbą. Ir taip pat aš norėčiau su jumis pasikalbėti, pabandyti pasvarstyti, kaip geriau galėtumėme padirbėti. Nes, da, na, bandant padaryti išvadas, reikia pažymėti, kad nepaisant darbo grupės, realios gyvenimo sąlygos Graikijoje vis dar dramatiškai blogėja ir nors situacija Europoje tapo geresnė, europinių priemonių veiksmingumas yra kvestionuojamas. Ir savo atsakymę jūs liktai nurodote, kiek pas jūs darbuotojų, bet nėra aišku, kiek yra tų dvišalių santykių ir taip pat rezultatai, kaip jie yra suprantami, tikrai e, jį netenkina. Taigi mes manome, kad darbo grupė turi daugiau dėmesio skirti realiam gyvenimui, piliečiams, taip pat mažinti takos skirą tarp turtingųjų ir neturtingųjų, paremti periferinės regionus, o ne tik didžiuosius miestus. Turi būti aiškesnė personalo struktūra ir taip pat turi būti vertinamas veiksmingumas tam, kad būtų pasiektas realus poveikis. Ačiū, ponia Razenbeka, kad atvykote į šiuos klausimus šiandieną. Ačiū kolegai Jorgoš Atsimarkakis. Jis iškėlė labai daug klausimų. Tai rodo, kad esate labai įsitraukęs į šią temą turite daug sukaupęs informacijos. Na ir dabar mes sužinosime daugiau iš ekspertų, iš tų, kurie prisima atsakomybę ir kurie yra sukaupę irgi ekspertinių žinių. Taigi pirmiausia žodis ponui Reichenbach. Ir prašau visų ekspertų kalbėti po 15 minučių maždaug. Na ir Dėja, po kelių minučių ponas Boguslav Liberatski, mūsų komiteto vicepirmininkas, mane pakeis pirmininkos kėdėje vienai valandai. Taigi prašau, ponė Rahimbach. Bidišė. Thank you very much, uh, President. Ačiū, ponė pirmininkė, kad pakvietėte į šį klausimą. Manau, kad Praėjo maždaug 20 mėnesių e, darbo grupės darbo ir yra tikrai e, ir dabar tinkamas momentas komitetui pažvelgti, kaip ši darbo grupė dirbo. E, taip pat jos turimos finansinės lėšos ir koks, kokio, kokios rezultatų davė mūsų darbas. Tad man yra malonu, kad galime pakalbėti apie šios klausimus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pranešėjas jau pateikė tam tikros informacijos e, apie mūsų įgaliojimus, kurie buvo patvirtinti dar pačioje darbo grupės darbo pradžioje 2011 rugsėjo mėnesį. Jis, jas sudaro du komponentai. Pirmiausia, tai yra teikti techninę pagalbą Graikijai, kuriai reikia tokios pagalbos, kad galėtų e, įgyvendinti ES fiskalinio sureguliavimo programą. Ir labai svarbu teikti tą techninę, programą, e, techninę paramą Graikijai. Ir kitas elementas tai yra E, teisėjų kuros ir e, reguliacinis administravimo pastangos ir funkcijos, kurios padėtų e, Graikijai sparčiau ir tinkamiau įsisavinti struktūrinius fondus. Reikia pasakyti, kad mūsų darbo grupėje dabar yra 58 darbuotojai, 27 dirba Atenuose, 31 Bruselėje, mūsų būstinėje. Mūsų paruošta prezentacija yra gana plati ir išsami, todėl aš nu, kalbėdamas susitelksiu į pagrindinius dalykus, priešingų atveju galime pernelyg išsiplėsti. Tačiau kita vertus, e, e, komiteto nariai, manau, tikrai yra e, susidomėję mūsų atliekamų darbų ir ypač tais finansiniais aspektais kadangi jūsų komitetas yra atsakingas už šios klausimus. Norėčiau pateikti įvairių e, mūsų vykdomos veiklos ryčių apžvalgą. Žinoma, mes dirbame sanglaudos politikos e, srityje, taip pat e, skatiname prieigą, užtikriname prieigą prie finansų. Taip pat matote, kad yra daugybė kitų veiksmų, ir veiklos ryčių. Trys politikos rytis, kuriuose e, darbo grupės e, veikla yra siejama, bendra, e, atliekama bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis narėmis, kitomis organizacijomis, tai yra viešojo administravimo reforma, biudžetas ir mokesčiai, taip pat verslo aplinkos skatinimas, gerinimas. Tai yra tie trys dalykai, kurie mums ypatingai didelį, e, kuriam, kuriems teikiame ypatingai didelį dėmesį ir telkiame savo pastangas. Kaip mes visą tai darome? Tai yra mes glaudžiai bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Tačiau taip pat norėčiau pabrėžti, kad visų mūsų pastangų atspirties taškas yra Graikijos valdžios prašymai ir gera valia. Taigi e, darbo grupės e, parama ir jos e, lėšų valdymas yra tiesiogiai susijęs su Graikijos veiksmais. Prieš tai būsėjo skaidrėje, jūs matysite įvairius pavyzdžius, kokiuose politikos rytise mes e, taip pat e, dirbame ir mes e, vykdome apie šimtą projektų, dalis iš jų yra tikrai stambus. Kokie yra mūsų darbo metodai? Visų pirma, mes traukė su Graikijos valdžios institucijomis nustatome, ką konkrečiai reikia padaryti. Uh, kokie, kokios rytis e, e, Graikijos valdžios manimų yra ypatingai silpnos ir vertos dėmesio ir ko iš jų reikalauja trojka ir sutarti dėl e, pati tos pažangos siekimo būdo. Ir pastarojim metu buvo padaryta nemažai pažangos, pateikiant veiksmų planus, gyvendinant strategijas, Ir būtent tokiu būdu e, mes vykdome konkrečiai savo veiksmus ir apibrėžiame tos veiksmus bendradarbiavimį su Graikijos valdžia. E, mes pas, vykdome įvairias ekspertų e, misijas, vykdome, organizuojame mokymus, seminarus Jūs matote skaičius, jie yra tikrai dideli. Ir šiuo metu 20 valstybių narių yra e, parėmusios vieną ar kitą e, formą mūsų darbo grupę. E, mes e, nuolat susitinkame e, su tarptautinių organizacijų ir valstybių narių atstovais. E, ir informuojame taip pat valstybės narės, kurios labai aktyviai e, teikia ekspertų paramą, pagalbą Graikijai. Taip pat yra galimybė pasinaudoti privačiais ekspertais, privačiai rinkoje veikiančiais ekspertais, teikiant pagalbą ir paramą Graikijai. Jūs matote, jog buvo sudaryta labai nemažai e, smulkių, nedidelių sutarčių su tokiais ekspertais ir gal pagaliau finansinių išteklių panaudojimo e, pastangos, kadangi pačios Graikijos savarankiškai vykdomas, e, vykdomas darbas šioje srityje nebuvo patenkinamas, taigi mes padedame Graikijai šioje srityje. Finansiniai klausimai, kurie yra svarbus bendradarbiaujant su Graikijais, matote, jog ekspertams ir sutartims sudaryti buvo panaudota 850 tūkstančių eurų. Taip pat matote, kad kalbant apie E, mūsų e, pagrindinius, esminius darbus e, finansinėje srityje, tai yra biudžeto, pajamų ir išlaidų srityje yra labai svarbu su, sureguliuoti fiskalinius klausimus. Taip pat ES biudžeto lėšomis finansuojamos įvairios, įvairūs projektai, kurie, prie kurių prisideda ir vietos nacionalinės ir tarptautinės organizacijos darbo grupė neturi savo nuo savų išteklių lėšų, kuriais galėtų disponuoti. Tos lėšos yra teikiamos iš struktūrinio fondo, regioninio fondo, finansinis valdymas vyksta, e, darbo grupėje vyksta e, atitinkamai e, pavedant tos funkcijas užimtumo generalinio direktorato atstovams. Ir yra tikrai malonu, kad ponas Jorgenson, kuris čia taip pat dalyvauja, prisideda prie šio darbo, prie pagalbos mums ir paramos mums. Kaip matote, sutartys, kurios buvo sudarytos iš e, centralizuotai e, valdomos, valdomų lėšų, e, apima įtraukia organizacijas, kurios teikia ekspertinės žinias ir jie buvo finansuojami iš regioninio ir struktūrinio fondo, tačiau buvo ir pora projektų, kurie buvo finansuojami iš Graikijos bendro valdymo išteklių Ir ten buvo pasiekta tikrai žymios pažangos e, gerinant aplinko, e, verslo aplinką Graikijoje. Taip pat jūs matote finansavimo šaltinius kitoje skaidrėje ir matote pagrindinės e, finansinės sumas ir finansų šaltiniai, kaip, kaip jau sakiau, yra Europos regionų fondas, regioninis plėtros fondas ir struktūrinis fondas. Taip pat yra ir e, rengiami kiti projektai, ypač siekiant įgyvendinti administracijos reformą, supaprastinant e, sveikatos apsaugos sektoriaus reformas ir e, supaprastinant verslo skatinimą, skatinant verslą ir supaprastinant prekybą. Reikia pasakyti, kad ilgalaikioje perspektyvoje rezultatų mes turbūt pasieksime tikrai neblogų, tačiau e, per pastaruosius penkerius metus e, vykdydama taupimo politiką Graikija e, gerokai, Graikijoje gerokai prisidėjo, paskatino didžiulį nedarbo išaugimą ir didelės socialinės problemas ir jas reikia spręsti. Tai jau dabar yra vykdomi įvairūs veiksmai, tačiau aš norėčiau sustelkti į tai, ką E, mūsų pirmininkas, e, ką pir, pir, pirmininkas pasakė, e, pradėdamas savo pas, posėdį šiandieną, pradėdamas savo, savo pasisakymą, siekiant užtikrinti tinkamą lėšų srautą Graikijai, skatinti verslo augimą, ūkio augimą, nedarbą mažinti. Europos investiciniai, investiciniai fondai, Europos investicijų bankas yra pasitelkiamas, e, taip pat e, programa, finansavimo programa, kur, kuri vadinasi EDN. Ir e, kad būtų, taip mes stengiamės užtikrinti paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, jūs matote konkrečius skaičius šioje skaidrėje, kurie bendrai sudaro 2,6 milijardo eurų. Tai yra daugiau nei vienas procentas Graikijos bendro e, vidaus produkto. Tačiau jūs matote, kad kol kas e, tų lėšų įsisavinta dalis yra labai nedidelė ir mes labai aktyvų dialogą palaikome su mažomis ir vidutinėms įmonėms, įmonėmis ir bankais, e, kad būtų pagerinta ši situacija. Kitoje skaidrėje jūs matote mm, lėšų pasiskirstimą pagal bankus, penki bankai, su penkiais bankais esame sudarę sutartis. Tai Europos investiciniai bankai, e, investicinės bankas sudarė tas sutartis. E, ir matote, kad padėtis labai panaši. E, įvairūs bankai labai skirtingai teikia lėšas užtikrina finansavimą. Baigdamas norėčiau pateikti keletą pavyzdžių, e, kokią techninę paramą konkrečiai e, e, suteikėme, kuri stipriai pagerino padėtį. Pirmiausia, tai buvo e, viešojo administravimo sektoriaus reforma, kuri buvo nepaprastai svarbus mūsų e, darbo prioritetas visais atžvilgiais. Taip pat e, e buvo įvykdyta daugumos Graikijos ministerijų vertinimo e, veikla, e, vertinti, e, įvertintas pareigūnų tarnautojų darbas ir buvo sus, liberalizuotos viešojo sektoriaus darbuotojų, tarnautojų prieimimo, atleidimo taisyklės. Viena iš EBPO rekomendacijų dėl E, viešojo administravimo, valstybės administ... E, sek... E, viešojo sektoriaus e, e, buvo būtent tokia ir, dėl... ir mes dirbame būtent tą linkmę. Dauguma e, Graikijoje vykdytų projektų e, buvo grindžiami koncesijomis. E, per pastarosius 20 metų buvo sudaryta tikrai labai daug koncesijų ir e, taip mes. E, prisidėjome prie e, nedarbo mažinimo ir e, tikrai labai daug e, nuveikėme. E, ir yra e, numatoma galutinai užbaigti darbus, remintis naująją programą, dar iki rudens pabaigos. Ir, e, Manoma, jog po daugelio metų ir mėnesių to netikrumo dėl tokio, tokio svarbaus reformų paketo, svarbios reformų programos, e, Graikijos parlamentas pagaliau pajėgs susitarti dėl naujųjų e, reformų, dėl naujų veiksmų. O kalbant apie eksporto paprastinimo e, pastangas, buvo imtasi tikrai daug darbų, buvo sumažinta administracinė našta 50 procentų, 10 procentų padidinant Graikijos eksporto apimtis. Tai, aišku, turėjo e, teigiamų pas, e, rezultatų, pasiekmių e, nedarbo mažėjimui. Ir, ir, Graikijoje buvo supaprastinti kontrolės ir darbo metodai, taip ir toliau skatinant eksportą. Ir taip pat reikėtų paminėti ir teisės saugos sistemą, kurioje e, bylos nagrinėjimas nepaprastai ilgai. Yra tiesiog neįtikėtina, kad daugiau kaip penkerius metus gali užtrukti bylos nagrinėjimas, kol galiausiai priimamas sprendimas. Ir, uh, E, buvo panaudo, skatinamas naudoti tarpininkavimo metodas, arbitražo metodas ir e, taip, sudarant galimybės, e, tarpininkavimo galimybės, skatinant ir tų tarpininkų mokymus, jų kvalifikacijos kilimą. Ir taip pat atitinkamai užtikrinant svarbios informacijos mainus. Ir e, to, tokios, tokie, tokios pastangos, toks darbas buvo pradėtas visai neseniai. Ir paskutinis pavyzdys, kurios, kurio mes neįtraukėme į skaitrę, tai yra darbas kovos su korupcija srityje. Graikijos vyriausybė neseniai priemė įstatymą, kuriuo e, siekiama kovoti su korupcija labiau sistematiškai, nus, paskiriant. E, koordinavimo ir, ir, pata, ir patar, patar, patariamąją valdybą, kuri prisidėtų prie įvairių e, valdžios pastangų kovoti su korupcija Graikijoje. Norėčiau pabaigoje pasakyti, kad tikrai labai platus techninės paramos e, spektras e, įvairiose svarbiose politikos srityse. Tai ši parama yra teikiama mm, e, einant nuo analizės prie įgyvendinimo ir neturėtų stebinti tai, kad e, tai žima tikrai nemažai laiko, nes per tuos 20 mėnesių, kuriuos mes dirbame, jūs turbūt visi prisimenate, jog buvo, žinote, kad buvo pasiekta daug svarbių, pasiekta daug pakyčių, svarbių pokyčių, kuriuos e, pavyko, kurių pavyko pasiekti Graikijos valdžiai. Ir um, yra glaudžiai bendradarbiaujama su Graikijos valdžia ir labai dažnai ir su e, tarptautinėmis organizacijomis ir valstybėmis, kitomis valstybėmis narėmis ir tas bendradarbiavimas vyks iki 2015 metų. Ir, mm, šios techninės paramos e, poveikis ir efektyvumas priklauso didžiaja dalimi nuo Graikijos e, e, valdžios pastangų siekti reformų, jas įgyvendinti. Dėkoju uždėmesi. Much, Ačiū, ponė Reichenbachai, už jūsų pranešimą. Na, buvo pasiūlyta iš tiesų truputį nukelti diskusijas. 11 val. pradėsim diskusijas ir norėčiau pasiūlyti kalbėtams dėl to kalbėti truputį trumpiau. Taigi, kit, žo, kitas kalbėtojas yra ponas Stefanas Malas. Jis yra buvęs ekonomikos ministras, bet per pastarosius 20 metų jisai nuolat perspėdavo ir kritikuodavo Graikijos vyriausybę dėl pernelik didelių išlaidų ir pernelik neefektyvaus valstybės valdymo. Taigi, ponė, mano šim žodis. Pirmiausia, labas rytas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš teiktą žodį. Aš bent jau pabandysiu apžvelgti E, situaciją Graikijoje, kurioje aš dabar gyvenu. Nes e, e, šioje apžvalgoje norėčiau pateikti kai kurias išvalgas susijusias su darbu, kurį atliko darbo grupė. Taip pat prieš pradėdamas norėčiau pasakyti, kad norėčiau padėkoti ponui Reichenbachui už, už jo darbą ir entuzijazmą atliekant šį darbą Graikijoje. Graikijoje paž, pažanga e, fiskalinės korekcijos srityje tikrai buvo įspūdinga. Bendros išlaidos nesusijusios e, su pelno siekimu 2009 metais siekia 111,7 milijardus eurų. Tai buvo bendros visos išlaidos 2009 metais. O dabar 2013 metais jos sumažėjo iki 79,1 milijardo eurų. Tai vadinasi, 30 procentų sumažėjo tos išlaidos. Tai tikrai puikus pasiekimas. Šios korekcijos visų pirma tapo įmanomos todėl, kad buvo sumažinti atlyginimai ir socialinės išmokos. Na, 2009 metais pirminis balansas e, buvo neigiamas, tai yra deficitas buvo 24,1 e, milijardo eurų. O dabar, 2013 metų pabaigoje, mes tikimės, kad e, šio deficito neliks Taigi pirminis balansas bus lygus nuliui. Tačiau šis rezultatas tikrai daug kainavo Graikijos žmonėms. Mes atlikome fiskalinės korekcijas, tačiau ekonomika susitraukė 25 procentais. Nedarbas padidėjo 3 kartus, nuo 9 procentų iki 27 procentų ir ypač pastebimas tarsi epideminis jaunų žmonių nedarbas. Tai yra 65 procentai jaunų žmonių neturi darbo. Tai yra žmonių iki 25 metų. Makedonijos regione, pavyzdžiui, yra 74 procentai jaunų žmonių, kurie neturi darbo. Tai tikra epidemija. Visą tai, žinoma, yra sėtina su ekonomikos sumažėjimu. Ir su tuo, kad nemokami mokesčiai. Todėl būtina surinkti mokesčius ir tikslingiau juos rinkti, kad žmonėms, kurie be darbo, būtų bent jau mokamos socialinės išmokos. O dabar iš esmės susidarė kurioziška situacija, kad tie žmonės, kurie neturi darbo arba, arba turi menkai mokamą darbą, jie moka daugiau mokesčių už tuos, kurie turi darbą ir turi didelės pajamas. Todėl, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, Graikijos vyriausybė yra nusprendusi toliau mažinti pensijas ir atlyginimus. Na, iš esmės matosi, kad yra įmamasi griežtų priemonių fiskalinėje srityje ir e, žmonės gali galų gale nebeištverti šitos naštos. Yra vis dėlto pavojus, kad e, kils e, politiniai ir socialiniai neramumai, nes Graikijos piliečiai gali nuversti dabartinę vyriausybę. Na, kokia yra Graikijoje problema, kurią bent jau aš išvelgiu? Ta problema buvo ir vis dar tebe egzistuoja. Tai e, Graikijos politinė sistema nenori atlikti struktūrinių reformų, kurios būtų susijusios su kova su mokesčių e, vengimu, su mokesčių sistemos liberalizavimu. Tai Graikijos e, politinė sistema vis dar palaiko viešai sektorių kuriame yra per daug darbuotojų ir tie darbuotojai yra menkos kompetencijos. Tai tarsi yra šventoji karvė Graikijai. Todėl ta sistema yra neveiksni ir biurokratiška. Tai būtent todėl ir niekas neveikia Graikijoje. Taigi šiame kontekste darbo grupė būtent įgyveninti savo įgaliojimus ir įgyveninti struktūrinės reformas. Iš tiesų, darbo grupė turėtų padėti įgyveninti struktūrinės reformas. Tačiau tas reformas turi gyveninti Graikijos vyriausybė. Na, tai turi būti teikiama pagalba, teikiant informaciją ar, arba konsultacijas, kągi daryti su viešuoju administravimu, su įvairiomis taisyklėmis ir institucijomis, kad ekonomika auktų ir įmonės klestėtų. Tai tokia yra darbo grupės užduotis. E, taigi, čia buvo išvardyta daugiau negu šimtas projektų. Tai darbo grupė tikrai atlieka labai daug. E, tačiau darbo grupės veiksmingumas priklauso pirmiausia nuo pačių graikų, ar jie priims tos pokyčius. Žinoma, galima teikti pagalbą, tačiau jeigu tos pagalbos niekas nepriims, niekas ir nepasikeis. O Graikijos atveju aš turiu pripažinti, kad aš nematau tokio pritarimo arba tokio noro imtis šių reformų požymio. Ir iš esmės Aš matau, kad, e, sakykime, viešo administravimo srityje yra e, biurokratai traktuojami kaip šventosios karvės. Aš nemanau, kad Graikija gali pasiekti tikrai tvarios administracinės reformos. Ji turi pirmiausia persvarstyti visą administracijos sistemą. Reikia sumažinti visą valdžios aparatą. Ir atleisti tos darbuotojus, kurie yra nekvalifikuoti arba menkai e, e, kvalifikuoti arba atlieka dvigubą darbą. Na, čia kelis skaičius pateiksiu. Prieš trejus metus aš e, buvau skaičiavęs apie 400 tūkstančių tar, valstybės tarnautojų turėtų būti atleista būtent per 4-5 metus, kad sistema taptų efektyvi. Trojka teigia, kad reikia 150 darbuotojų iki 2015 metų atleisti. O dabar deramasi dėl 15 tūkstančių darbuotojų. O aš siūliau 400 tūkstančių atleisti. Tai yra 15 tūkstančių e, žmonių, iš tikrųjų dėl jų net neverta kalbėti. Na, įsivaizduokite, tai yra tikrai niekam tikė žmonės, e, psichopatai arba kiti įsikibę savo darbo vietų nekompetentingi asmenys. Na, šių dėrybų rezultatas yra vis dar abejotinas. Ir aš manau, kad rezultatas tikrai bus nereikšmingas. Aš kažkada sužinojau, kad Indijoje jūs negalite nuvaryti karvės, kuri atsigulė, pavyzdžiui, kelio viduryje, nes ji yra šventa. Ir paliekate tą karvę kelio viduryje, atvažiuojate ją, nes būtent jinai šventa. Tai tokia pat analogija galima pritaikyti ir Graikijoje. Tai būtent viešasis sektorius yra šventoji karvė. Ne vienas valstybės tarnautojas nėra vertinamas, ne vienas nėra e, tikrinamas, ne vienas nėra baudžiamas už savo, už savo netikusi darbą, ne vienas nėra atleistas. Na, nuolat kartojama viena iš papildomų temų. Tai būtent, kad reikia reformuoti mokesčių surinkimą, mokesčių administravimą. Žinoma, reikia reformuoti mokesčio administravimą. Tačiau mokesčio administravimas nebus reformuotas, jeigu tie žmonės, kurie dirba e, šioje srityje, liks neliečiami, kaip ir šventosios karvės. Turite suprasti, kad mokesčių administracija taip pat yra bendros viešojo valdymo srities dalis. Graikija turi eksportuoti daugiau ir gaminti tokius produktus, kurie galėtų konkuruoti su importuojamais produktais. Iš tiesų, galbūt pagerėjo situacija per pastaruosius metus ir e, mūsų prekybos balansas šiek tiek pagerėjo, nes, nes įmonės buvo priverstos eksportuoti savo produktus, galbūt netgi mažesnė kaina už savikainą, kad būtent pajėgumai būtų išsaugoti. E, tačiau šita tvari, ekspo, tvarus eksporto augimas e, reikalauja šiek tiek daugiau negu tik tai atlyginimų mažinimas. Reikia vis dėlto, kad būtų didinamas įmonių konkurencingumas, kad būtų supaprastinta mokesčio sistema, kad būtų e, taisyklės supaprastintos, privatizavimas įvyktų, e, socialinės kliūtys būtų panaikintos. Na, kad nebūtų vien tik tai e, asmenų grupė, kuri siekia vien tik tai pensijos. Aš atvirai pasakysiu, aš nemanau, kad Graikija atsigaus, jeigu Graikijos politinė sistema išliks tokia, kokia ji dabar yra. Ir jeigu nebus sprendžiama problema viešo administravimo srityje. Na, mes dabar gyvenam tokiu laikotarpiu, kai nuolat e, siunčiama informacija apie Graikiją, kuris skatina pasitikėjimą savimi, pačių graikų, skatina e, optimizmą. Tačiau aš nesu toks optimistas. Mes tikimės e, dabar, kad bus įvesti nauji mokesčiai, kurie palies, skaudžiai palies e, vidurinę klasę, bent jau šią vasarą. Pramonės produktai dabar yra gaminami mažesnė apimtimi, nes, maža, nes menkas yra eksportas. Bankų E, sistema, kovoja su e, blogomis e, paskolomis. Tai užstatai yra nevertingi, pas, nes visų pirma yra per daug apmokestinamas nekilnojamas turtas. Na, darbo vietų nekuriama. Privatizacija eina sraigės greičiu. Na, Bet kokiu atveju, jeigu mes įvertintume bankų, bankų e, sektorių, tai pamatytume, kad, e, kad e, reikia atitinkamų reformų. Ir reikia bankams daugiau kapitalo. Na, šita trojka tikrai atliko puikų darbą, siekdama koreguoti fiskalinę sritį. Daugiausia pirmiausia kontroliuojant biudžetą. Tačiau neskatiname administracinės reformos. Ta kodėl neskatinama ši reforma? Kodėl mes nesam ryštingi skatindami tą reformą? Aš to tikrai nesuprantu. Kodėl darbo grupė nesima ryštingesnių veiksmų? Na, atsakomybė už šią reformą buvo suteikta visų pirma darbo grupiai, tačiau darbo grupiai nebuvo suteikta jokios galios. Na, trojka atsakinga visų pirma už e, fiskalinės korekcijas. Na, dabar e, bandoma apeliuoti į sveiką protą, tačiau to nepakanka. Bijau, kad tokių priemonių tikrai bus per mažai. Yra per daug pastatyta ant kortos, kad mes e, išsaugodame tas šventasias karves. Dabar Graikijos gyventojai yra paskirstę į dvi grupės. Tai yra tie, kurie neteko darbų ir moka mokesčius. Na, nesiklausykite tų istorijų, kurias pasakojimas apie Graikiją. Daug žmonių moka mokesčius, kai kurie net per daug. Ir a, e, yra tie žmonės, kurie gyvena iš tų mokesčių mokėtojų pinigų. Tokia situacija yra netvari. Ir anksčiau ar vėliau politinė ir administracinė sistema tikrai sugrius. Pone pirmininkė, aš sugaišau tik 10 minučių savo pranešimui. Galbūt aš pateiksiu dabar praktinį pavyzdį. Aš vakar išdau iš Atėnų ir Herald Tribune paskaičiau. Ir pirmajam puslapyje buvo aprašyta istorija, kuri buvo pavadinta uh, chaosas uh, kadastro, Graikijos kadastro srityje. Ir čia aš prisimenu ponio Rachenbacho pristatymą. Ir 12, ir būtent 12 e, punktas buvo uh, tas būtent uh, žemės uh, kadastras. Na dabar aš paskaitysiu jums uh, uh, šiokią tokią ištrauką iš Herald Tribune. Ištrauką paskaitysiu. Manau, jinai puikiai. Graikijos kreditoriai, Europos komisija, Tarptautinis valiutos e, fondas ir, ir e, e, Europos centrinis bankas aiškiai pasakė, kad nori, kad visų pirma būtų sudarytas kadastro registras. Tarptautiniai ekspertai apsilankė Graikijoje per pastarosius metus ir pasiūlė savo pagalbą. Čia, čia galbūt buvo kalbama apie šitą darbo grupę, kurią vadovauja ponas Rachenbachas. Jie padarė išvadą, e, remiantis Herald e, Tribune, kad e, didžiausias problemos yra susijusios su menkai organizuojamais konkursais, kurie buvo susiję su sutartimis, kurios buvo neveiksmingos ir labai brangios. Ir ekspertai iš Austrijos, kurie dalyvavo šito faktų nustatymo misijoje pasakė, kad vyriausybė e, neaiškiai išreiškė savo poziciją, apibrėždama tai, kas turi būti nuveikta šioje srityje. Buvo išleista daug pinigų ir niekas nežino, kur tie pinigai nukeliavo, teigia ponas Ernstas. Taigi dabar mūsų pagrindinis tikslas iki 2020 metų sudaryti šitą kadastro registrą. Na, graikai, graikijos pareigūnai mano, kad tai yra per optimistiškas nerealu. O, o dabar 2013 metai ir manom, kad po septynerių metų nepasieksime šio tikslo. Ir pusantro milijardo eurų e, kaip tik tai yra skirta šioms problemoms išspręsti. Na, čia buvo vakar publikuotas straipsnis Herald Tribune. Ir ką aš norėčiau šiuo pavyzdžiu pasakyti? Tiesa, kad daug pinigų, jūsų pinigų, buvo išleista ir niekas nežino, kur nukeliavo tie pinigai. Tai yra tipinė situacija. Tai va, tas kadastro e, reikalas. Tai yra didžiulė schema. Nagi, padarykime mm, kadastro registrą ir kuris būtų tinkamas, bet Graikijos administracija tikrai negali E, gyvenint šios užduoties. Jis nepajėgia ir ji nenori. Ji nėra suinteresuota tuo kadastru. Aš nesigilinsiu, kodėl žmonės nenori šio kadastro registro, bet tai yra tiesa. Jie nenori. Jūsų lėšos yra išvaistomos. Kai kurie žmonės praturtėja iš to. Čia be abejonių. Ir niekas nesitinka, jie nepersekiojami. Problema su kadastru Graikijoje, ponios ir ponai, yra tikrai labai svarbus signalas, rodantis, kad neįmanoma įvertinti, įvertinti nekilnojimo turto, nes niekas nežino, e, kokį nekilnojimą turtą kas turi. Bet trojka vis dar reikalauja, kad nekilnojimas turtas būtų apmokestinamas, bet neišsprendžiamas žemės e, kadastro klausimas nėra bazės, kurią remiantis galima techniškai apskaičiuoti nekilnojamo turto vertę. Na, šitie a, trojkos atstovai jie savo Excel lentelėmis apskaičiuoja, sudeda įvairius skaičius, bet jie nežino, kokia yra pagrindinė problema. Ir praktinis sprendimas, apie kurį a, norėčiau pakalbėti su ponu Reichenbachu, yra būtent e, sudėlioti didelę problemą į mažesnės problemas. Prioritizuoti reikėtų e, atitinkamas, e, pavyzdžiui, kadastro rengimo sritis pagal atitinkamus regionus, pagal mažesnės savivaldybės. Pradėkime nuo mažų reikalų, bet padarykime juos. Aš e, vyriausybėje pateikiau pasiūlymą, bet ji manęs nesiklausė, kad e, už vieną milijoną eurų per šešis mėnesius mes galėtume apskaičiuoti visų Graikijos savivaldybių e, teritorijų plotą ir visas gyvenamos paskirties, visus gyvenamos paskirties sklypus. O dabar mes organizuojame didžiulius projektus, mes išleidžiame daugybę pinigų ir tarsi susipainiojame, nebežinome, ko griebtis. Na, paimkime vieną didelę savivaldybę. Pavyzdžiui, Salonikų savivaldybę. Labai pažangus meras, ponas Butanus vadovauja šiai savivaldybei. Ir įgyveninkime mažesnį projektą. Mes negriekime didžiulių projektų, imkime mažesnių, koncentruokime į darbą, kuris turi būti atliktas šiam, e, šio projekto labui ir pabaikime tą darbą. Neleiskime, kad būtų imituojamas darbas. Ir kai kuriais atvejais ne, ne tik konsultuokite, bet ir verskite dirbti, dirbkite. Na, jeigu kas nors norėtų žaisti krepšinį e, ir, jūs, ir klaustų jūsų, e, kaip aš turėčiau žaisti, o jūs pasakytumėt, žaiskite kaip Michael Jordanas, bet taip neįmanoma, taip neišmoksite žaisti krepšinio. Jūs turite patys imtis darbo, jūs turite patys rodyti ir savo pavyzdžių. Tai yra toks e, būtų mano patarimas, jeigu kam įdomi mano nuomonė. Taigi ačiū. Ačiū ponė Manis. Aš manau, kad jūs per jums skirtas mintes labai daug patikėte informacijos. Ir toliau kitas pristatymas. Vėl grįžtame prie komisijos. Normundas Popensas yra iš regionų generalinio direktorato. Pasistengkite kalbėti neilgiau nei 15 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Mano uždavinys šiandieną pateikti bendrą trumpą apžvalgą apie tai, kaip yra įgyvendinami struktūriniai sanglaudos fondai Graikijoje ir aš trumpai pristatysiu situaciją, pakalbėsiu šiek tiek apie kaip reaguojame į krizę, ir įvardinsiu tam tikrus iššūkius, su kuriais susidurėme įnamojo laikotarpiu ir galiausiai pristatymo pabaigoje aš daugiau paliesiu ateities klausimą, nes kaip buvo pasakyta, atsiveria galimybių, nes prasideda nauja finansinė programa, kuri prasidės nuo 14 metų ir aš manau, kad per tą kitą finansinį laikotarpį e, Graikija bus labai svarbi. Sanglos politikos priemonės daugiau nei 20 milijardų eurų ketiname investuoti nuo 7, buvo investuoti nuo 7 iki 13 metų. Šių investicijų tikslas yra paremti, modernizuoti šalies infrastruktūrą, sumažinti regioninius skirtumus ir skatinti socialinę ir teritorinę sanglaudą. Kol kas daugiau nei 56 procentai struktūrinių sanglaudos fondų buvo išskirstyta mm, ir išduota Graikijos vyriausybei ypač regioninės plėtros ir sanglaudos fondo, fondas, kur, kuris atsakingas, kuris patenka į mūsų kompetencija, ten yra 59 procentų įsisavinimas, šiek tiek daugiau nei ES vidurkis. Jeigu bandytumėme įvertinti, kokios dažniausiai tai yra investicijos, jos visos yra labai svarbios Graikijos ekonomikai, mes investuojame projektus nuo plačių viešųjų darbų iki vietos iniciatyvų ir visa tai yra labai svarbu siekiant sugražinti Graikijos ekonomiką į vėžės. Mes ypatingą dėmesį skiriame smulkioms vidutinėms įmonėms. 2,5 milijardo eurų vertės projektų smulkioms vidinėms įmonėms yra, yra patvirtinta Graikija, tai yra 56 procentai e, visų finansų ir tikrai nemažai smulkių vidutinių įmonių gavo naudos iš tų fondų. Yra daug sėkmingų istorijų, koralą verslo klasteris, elektronikos srityje. Aišku, turime minėti tas sėkmės istorijas, nes ne, neturime kalbėti vien tik tai apie blogus dalykus. Pagrindinis dalykas yra investuoti infrastruktūrą, tinklus, ypatingai bandant išvengti grūšių transporto sektoriuose, kelius ir geležinkelius, nes 8,5 5 milijardo eurų tam skiriama, taip pat Atenų metro pratesimas, yra Salonikų oro uosto išplėtimas ir sujungimas su geležinkelio tinklais, yra ir kitų projektų, tuos, kuriuos minėjo šiandieną ponas Reichenbechas dėl kelių infrastruktūros. Jie visi yra labai svarbus. Tikimės, kad tie projektai bus užbaigti. Daugiau kaip 140 tūkstančių darbo vietų buvo sukurta Graikijoje dėl šių projektų. Na ir krizės sąlygomis, mažinant viešasis, viešasis išlaidas ir viešų investicijų projektus, projektų esant nedaug, tokie sanglaudos ir struktūros fondų uh, E, to, tos investicijos yra labai svarbios, skatinant užimtumą ir ekonomikos augimą, taigi tos, e, tie fondai yra labai svarbus Graikijai ir tai yra realios investicijos į augimą ir plėtrą. Jeigu pažvelgtumėme į tai, ką mes esame nuveikę, nes kai prasidėjo krizė Graikijoje, buvo aišku, kad reiks ypatingą dėmesį skirti ir atrasti naujų elementų, bandant įgyvendinti ir panaudoti fondų lėšas. Ir dar prieš krizę mes daug bendradarbiavome ir suradome tam tikrų trūkumų Graikijoje dėl to, kaip yra įgyvendinamos ir fondų, panaudojamos fondų lėšos, po to tas bendradarbiavimas suaktyvėjo ir sustiprintas buvo bendradarbiavimas su ir Graikijos valdžios institucijomis, mes taip pat ir stebime. Ir aišku, dabar įsteigus darbo grupę matome, kad buvo pasiekta daug plėtros bandant, ir daug buvo kas padaryta bandant, bandant sumažinti tuos trūkumus. Mūsų komisaras Han jau 2011 m. spalio mėnesį nustatė 181 prioriteto sąrašą, kalbant apie greitkelių statymo uh, darbus e, pagal koncesijos sutartis. Tai yra tie projektai, kurie yra labai svarbus Graikijos augimui ir panašu, kad didelės įtakos turės Graikijos ekonomikai ir sukurs darbo vietų. Taip pat mes atidžiai stebime, kaip tie projektai yra gyvendinami. Džiaugiamės, kad greitkelių statymo pagal koncesijos sutartį srityje buvo pasiekta nemažai, nes čia finansavimas daugiau nei 4 milijardai eurų ir tie projektai sukurs be jokios abejonės daug darbo vietų, darbo galimybių. Taigi vėl labai svarbu, kad šie projektai būtų tinkamai gyvendinami. Taip pat e, daug dėmesio skyrėme užimtumo skatinimui. Pirmininkas Baroso paskelbė 12 metų sausio mėnesį apie jaunimo iniciatyvą, taigi mes bendradarbiavome su Graikijos valdžios institucijomis ir rengėme darbo planą, kaip būtų galima skatinti verslininkystę, skatinti jaunimo darbą. 4,3 milijardo eurų tam skirta. Vėlgi yra daug šiokių tokių problemų, kurias reiks išspręsti, bet veiksmų planas yra parengtas ir turime pasirūpinti, kad jis būtų gyvendintas. Turime pasakyti, kad struktūrinis investicijų fondus mes e, siejame su ekonominės valdysenos tikslais. Taigi mes e, rengiame dabar ketinimų protokolą su Graikija ir labai svarbu, kad sanglaudos politika būtų atspindėta e, ekonominės valdysenos rytyje. Yra per kiekvieną semestrą turi būti įvardyjami atitinkami tikslai, pavyzdžiui, viešų pirkimų, teisės aktų pakoregavimas, 2006 metų projektų galutinis įgyvendinimas, taip pat kova su sukčiavimu ir kovos su sukčiavimu strategija. Tai yra labai svarbu sąnaudos politikos rytyje ir tai yra ketinimų protokolo e, elementai. Dar norėčiau akcentuoti teisės aktų supaprastinimą ir procedūrų supaprastinimą. Mes e, daug dirbome ir komisaras e, paprašė, kad e, Graikijos institucijos panalizuotų situaciją, nes pažvelgus į padėtį valstybėse narėse, matome, kad yra daug įvairių komplikacijų nacionalinių lygmenių susijusių su mokėjimais, naudos gavėjais, projektų atranka ir daug biurokratinių procedūrų, pavyzdžiui, dėl aplinkosaugos licenzijų ir panašiai. Ir Graikijos darbo grupė tikrai labai padėjo mums skatinant darbą šioje srityje. Supaprastinimo tikslai irgi yra įvardėjami ketinimų protokole. Taip pat daug dėmesio skiriame toms rytims, kur atsiliekame, pavyzdžiui, aplinkosauga, atliekų tvarkymas kartu su Graikijos darbo grupe ir aplinkosaugos generaliniu direktoratu mes siekime, kad tie projektai būtų įgyvendinti. Mes taip pat prisitaikydami prie krizės pakeitėme programą, žiūrėjome, kokia yra situacija ir papildomą paramą skyrėme smulkoms vidutinėms įmonėms. Bendra jų vertė vienas milijardas, vienas milijon, milijardas eurų. Ir labai akivaizdu, kad bankų sektorius tinkamai nefinansuoja ekonomikos, taigi prieiga prie finansų yra labai svarbi ūkio subjektams ir ypatinga dėmesį skiriame tam, kad būtų skatinamas finansinės inžinerijos priemonių panaudojimas. Buvo pasiūlyti ir patvirtinti reguliavimo pakeitimai dėl e, einamojo kapitalo ir matome, kad tam tikrose srityse 80 milijonų jau eurų išdalintas smulkoms įmonėms einamajam kapitalui finansuoti ir taip pat buvo minėti ir kiti e, pavyzdžiai. Ir čia labai svarbu, kad e, pusė milijardo eurų struktūrinių fondų lėšų būtų tinkamai panaudojama bendrai, maždaug milijardas eurų bus skirtas MVI, taigi labai svarbu, kad e, lėšų išskirstimas vyktų kuo galima greičiau. Ir čia tik tai pradžia tų priemonių racionalizavimui, ypatingai žvelgiant į būsimą finansinį laikotarpį. Priemonių reguliavimo pagrindas bus detalesnis ir veiksmingesnis per tą laikotarpį. Įsisavinimo mastai 56 procentai, kaip minėjau, tačiau tiesa, kad bendra finansavimo santykis buvo pakoreguotas, nes dėl krizės, na, puikiai suprantame, pateikėme pasiūlymą, Graikija jį prieėmė, 85 procentai šiuo metu yra ir plus 10 procentų finansinės paramos laikotarpių yra numatyta. Žinau, kad laiko turiu nedaug, bet norėčiau keliais žodžiais dar pakalbėti apie pagrindinius iššūkius. 2013 metai yra labai svarbus metai, kuomet turi pasibaigti uh, sutarčių gyvendinimas iki dėl tų projektų, kurie jau pradėti gyvendinti, bet projektų užbaigimas yra reali problema. Taigi dabar daug dėmesio turime skirti šiems metams, kad būtų užbaigti tie projektai ir kad nebūtų vėluojama. Tai reiškia, kad Graikija turi daugiau tam skirti dėmesio ir taip pat skirti dėmesio įgyvendinimui ir mokėjimams. Dėl to mes ir nusistatėme tikslus 3,9 milijardo eurų tam skiriama, būtent skiriama struktūrinių ir sanglos fondų gyven, lėšų gyvendinimui. Aišku, reiks labai atidaus stebė, stebėjimo dėl įgyvendinimo. Graikijai reiks per dviejus su pusę metų 50 procentų išlaidų panaudoti. Ir, aišku, likvidumo problema aktuali, aš kalbėjau apie finansinę inžineriją, Tai yra labai svarbu keliais žodžiais apie administracinę reformą. Ji vyksta, įvairiai yra vertinama. Mums, tiems, kurie įgyvendina struktūrinius fondus, labai aišku, kad Graikijos valdžia turėtų skubiai išspręsti tam tikras problemas. Vėluojama dėl to, kad gyvendinti projektus, išduodant licencijas, trūksta dažnai grinųjų pinigų ir taip pat teismų ir apeliacinės procedūros yra labai ilgos. Na ir kalbant apie valdyseną ir nuosavybės jausmą, čia yra dar problema ir reikalingas veiksmingas bendradarbiavimas tarp žinybų ir regioninių institucijų. Ta problema irgi reikia išspręsti. Galiausia atskaitomybė ir kova su korupcija kovos su sukčiavimo priemonės yra ypač svarbios įgyvendinant lėšas ir žinau, kad komisaras spalio mėnesį vyks į Graikiją ir kalbės apie kovą su sukčiavimu, žiūrės, ką būtų galima padaryti. Turiu pasakyti, kad nebuvo išlaidų kokybės problemų, nes įgyvenimo struktūros yra gan stiprios, tačiau turime tam tikrų problemų dėl valstybės subsidijų, kol kas dėja čia. Na, bet kol kas tai nėra pagrindinės mums problemoms. problemos. Kalbant apie ateitį, nes jau rengėme 14-20 metų programas ir čia jau yra nauja sąranga tai jau negalėsime dirbti kaip anksčiau, nes supratome, kas buvo ne taip ir šis komitetas puikiai žino, kokios buvo tos klaidos, mes apie jas prieš jūs atsiskaitėme ir matėme daug įvairių situacijų dėl to, kaip yra gyvendinami fondai. Akivaizdu, kad reikia veiksmingiau panaudoti fondų lėšas, labiau orientuoti į rezultatus ir tikslus. Būtent tą mes dabar ir bandome aptarti ne, per neformalius dialogus, tam, kad būtų galiausiai parengtas reguliavimo pagrindas. Graikiai tai reiškia, kad reikia keisti situaciją, investuoti ne, ne vien tik tai sudėtingas infrastruktūras, bet daugiau skirti lėšų smulkioms vidinėms įmonėms, įmonėms pažangiai ekonomikai ir tokiu būdu skatinti žimtumą Graikijoje. Tai reiškia, kad Graikija daugiau dėmesio turi skirti teminiams tikslams, jų atitinkamam kiekiui. Ir tai numatyta ir reglamente. Ir turime apsispręsti, ką finansuosime, ko nefinansuosime ateityje. Reikalinga pasiekti kritinę investicijų masę, nes tik tuomet galėsime pasiekti rezultato. Tiesa, kad ekonominė struktūra Graikijoje nėra tvari. Tiesa, kad Graikija atsilieka, jeigu lygintumėme su kitomis valstybėmis narėmis dėl konkurencingumo, inovacijų, sąlygų verslui, administracinių teisinių procedūrų, kurios yra labai sudėtingos ir tas problemas irgi reikia išspręsti per kitą programavimo laikotarpį. Komisija nusprendė imtis aktyvių veiksmų per kitą programinį laikotarpį, kartu su kitomis tarnybomis mes dirbome ir parengėme šalių e, pozicijų dokumentus. Tai yra dokumentas, kur yra kalbama apie valstybių narių iššūkius. Ir mes siūlome dėl to atitinkamai ir finansavimo prioritetus. Pirmas iššūkis - netvarus ekonominis modelis, kuriam trūksta konkurencingumo, tai reiškia, kad čia yra finansavimo prioritetas šioje srityje numatytas, būtent paremti smulkės vidutinės įmonės, inovacijas, verslui palankę aplinką ir panašiai. Antras, e, antra problema netinkama viešoj, netinkamas viešas administravimas. Čia vėlgi reikia modernizuoti ir pagerinti viešos administracijos įvaizdį, teikti geresnės paslaugas verslui ir piliečiams, kuo galima efektyviau. Dar viena problema - infrastruktūra, taigi toliau turime modernizuoti infrastruktūrą, tačiau vėl norėčiau pabrėžti, kad tai turi būti įdėta į strateginį kontekstą, kalbant apie bendrą ekonominę plėtrą šalyje ir negali būti finansuojami pavieniai projektai, kurie neduoda jokio rezultato. Taip pat netinkamai neveiksmingai yra naudojami gamtiniai ištekliai, turime atnaujinti ir finansuoti atsinaujančius energijos šaltinius ir bendrai energijos efektyvumą. Na ir galiausiai nedarbas ir socialinė atskirtis bei skurdas ir kolega Jorgensenas apie tai daugiau pakalbės po to. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad mes daug galvojome apie tai, kaip surasti raktą į sėkmę ateityje. Ir tai reiškia, kad integruotas požiūris reikalingas, reikalingas e, koncentravimasis, e, kokybiškesnės išlaidos, aiškus atsakomybių pasiskirstimas, visa tai yra ir, ir yra tas raktas į sėkmę. Ir norint, kad tai būtų pasiekta, mes e, pasiūlėme, parlamentas e, patvirtino, būtent dėl sąlygiškumo, dėl sąlygų nustatymo. Mes nenorime pradėti finansuoti investicinius prioritetus, jeigu nėra tam tinkamų sąlygų. Ir kalbant apie Graikiją, norėčiau pasakyti, kad pažangios specializavimo strategijos yra labai svarbios, nes turime pasirūpinti, kad būtų in, veiksmingos investicijos mokslinių tyrimų inovacijų srityje. Taigi štai tokia strategija yra labai svarbi. Taip pat palankios verslui sąlygos, palankesnės sąlygos MVI ir taip pat aplinkosauginių teisės aktų įgyvendinimas, ypatingai atliekų srityje ir kiti dalykai, bet e, tikrai galiu patikinti, kad labai griežtai ir atidžiai stebėsime eksantę sąlygų laikymasi ir gyvendinimą. Ir jeigu nebus laikomasi sąlygų, mokėjimai bus stabdomi. Graikija turi daug patirties projektų valdymo srityje ir, kaip sakiau, įgyvendinimo struktūros yra gan aiškios, stiprios. Taigi tiesiog reikia pasirūpinti, kad tos struktūros išliktų ir kad būtų uh, pagerinta situacija atsižvelgiant į praeities klaidas. Ir pabaigai dar pasakysiu, kad tikimės, jog Graikija ir toliau sieks pažangos. Matome, kad viešieji finansai gerėja, bankų sektorius ir e, kapitalo atkūrimas jau pradėtas bankuose, jau gan pažangioje stadijoje, taip pat struktūrinės reformos įgyvendinamos. Tai reiškia, kad sanglaudos politikoje daugiau dėmesio reikia skirti dabar augimo priemonėms ir Graikijos augimo potencialo skatinimui ir taip pat remti tas reformas, kurios yra reikalingos. Reikia sutelkti investicijas į konkurencingus produktus ir paslaugas, skatinant švietimo mokymo sistemas, taigi reikalingas integruotas požiūris į ekonominę veiklą. Ir šiame kontekste tokiu būdu sanglaudos politika ir būtų puikus investicijų šaltinis, skatinant pažangę, pažangų tvarų augimą. Ir mes komisijoje regionų generalinėme direktorate kartu dirbame su užimtumo direktoratu ir kitais direktoratais, kad e, ir per kitą programinį laikotarpį galėtumėme padėti Graikijai atsistoti ant kojų. Dėkoju. Popens. Ačiū. Ponai Popens kad kalbėjote 19 minučių ir dabar norėčiau paprašyti kito kalbėtojo, kiek manoma, trumpiau e, pasisakyti, priešingą atveju turėsime gerokai sutrumpinti diskusijas. Taigi toliau kalbės ponas Peter Stap Jorgensen, komisijos e, užimtumo generalinio direktorato direktorius. Mr. Peter, please. Your place. So let us agree for 15 minutes, okay? Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. I shall do. Ačiū, ponė pirmininkė. Stengsiuos, kiek įmanydamas. Dėl to pateikiau jums tik tai vieną skaidrę savo prezentacijai. Jūs matote ją monitoriuje. Europos socialinis fondas yra E, priemonė padedanti investuoti į žmogiškai kapitalą į Graikiją. Taigi mes norime investuoti į žmonės ir tam yra vykdomos keturios veiksmų programos. Jūs matote monitorėje, kad pirmoji yra pati didžiausia, e, didžiausia suma ir didžiausi ištekliai, tai yra skirti e, žmogiškiesiems ištekliams skirtos lėšos, 10,8 milijardo eurų. E, yra skiriama siekiant, kad žmonės prisitaikytų prie naujos konkurencinės aplinkos globalizuotoje darbo rinkoje, keisdami savo kvalifikaciją ar ją tobulindami. Ypač didelį dėmesį skiriame ypač pažeidžiamoms e, grupėms darbo rinkoje, kurioms reikia e, paramos, kad galėtų rasti ir išsaugoti darbo vietą. Taip pat yra investuojama į viešoji sveikatos apsaugos sektorių, ypač psichinės sveikatos. E, tai yra programos dalis. Kaip jau prieš tai kalbėjo vienas e, prelegentas, mūsų pinigai yra ne tiek regionams, kiek labiau individams skirti. Europos socialinio fondo lėšos pasiekia apie 3,5 milijono atsiprašau, pasiekė apie 3,5 milijono graikų ir mes e, e, aiškiai apibrėžė savo e, lėšų panaudojimo sritis. Ir kitas, kita, kitame stulpelėje matote veiksmų programą skirtą švietimui ir mokymuisi visą gyvenimą. Ir mes išleidome apie 1,7 milijardo eurų šiems tikslams. Tai yra pagerinti švietimo kokybę, skatinti integraciją, sudarant galimybės žmonėms pasiekti, įžengti į darbo rinką, užtikrinti mokymasi visą gyvenimą, tai yra gerinti galimybės, e, tobulinti savo kvalifikaciją ir įgūdžius, e, skatinti, e, gerinti profesinį mokymą, užtikrinant, kad žmonės rastų kelią į darbo rinką. Trečioji programa, tai yra trečiasis tulpelis, šioje skaidrėje rodo vadinamąją reformų, administracinių reformų programą. Tai yra daugiau kaip pusė milijardo eurų lėšų suma, stengiantis užtikrinti e, e, Graikijos viešojo sektoriaus e, lankstumą ir atvirumą, skaidrumą. Būtent tokio, tokio tikslo siekiame. Ir šios Dalį tos programos buvo labai sunku įgyvendinti, mes susidūrėme su įvairiomis kliūtimis, ypač e, įvykus, kilus tokiai sudėtingai kriziai ir nebuvo labai paprasta. E, ir dėl to, kad ir reformos, e, viešo administravimo reformos nevyko sklandžiai. Ir mes dabar šiek tiek stengiamės priderinti pakeisti savo programą, pristaikydami prie esamos krizės ir programavimo laikotarpiu užtikrinti geresnį finansavimą. Ir paskutinė programa yra specifinė programa, tai yra e, nacionalinės e, lėšos, e, nacionalinės rezervas ypatingiams, nenumatytoms išlaidoms, tai yra lėšos atidedamos juodai dienai, taip sakant ir e, jomis siekiama e, padėti Graikijai susidoroti su savo problemomis, e, pavyzdžiui, tokiuose srityse, kaip skatinti, vers, skatinant, skatinti verslumą, ir, taip pat prekybos sektorių pagyvinti, pavyzdžiui, taip pat ir statybų sektoriuje prisidėti prie statybų sektoriaus skatinimo. šį komitetą turbūt ypatingai dominantis rytis, dominantis rytis, toje srityje mūsų vykdomi veiksmai buvo ypatingai veiksmingi ir sėkmingi. 86 procentai lėšų buvo panaudota e, pirmajai programai, 93 procentai švietimo programai ir šiek tiek mažesnis savimas buvo panaudojimas buvo e, pasakytinas apie kitas dvi programas. Visų pirma, mes tas programas pritaikėme prie, priderinome prie krizinės situacijos, kad e, būtų padidintos pastangos šio, šio, šio krizės laikotarpiu, kad, e, krizės, e, kad Graikijos valdžia draugė su padedama darbo grupės galėtų kažkaip išmanevruoti iš tos krizės. Mes visas programas derinome ir keitėme taip, koregavome taip, kad jo, jų panaud, iš jų panaudojamos lėšos kiek manoma e, veiksmingiau pasiektų vietos bendruomenės, vietą, vietos e, e, lygmenį žmonės. Ir jūs galite matyti, jog Graikija, kalbant apie lėšų įsisavinimą, jų panaudojimą dviejose pagrindinėse srityse tikrai neblogai tvarkosi Graikija suvokia e, iššūkius. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su darbo grupė, su kolegomis iš regioninės politikos generalinių direktorato e, ir e, taip pat užtikriname, kad mūsų struktūrinio fondo lėšos būtų panaudotos kiek manoma efektyviau. Čia ir sustosiu, priešingų atveju galiu išsiplėsti per nelik daug. Ačiū direktoriu, kad sutaupėte laiko. Ačiū už labai išsamų, bet trumpą pristatymą. Pirmas kalbėtojas yra Benas Kanapinas, tai yra Europos investicinio banko generalinis direktorius. Thank you very much. Uh, Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū, kad sutikėte man galimybę paaiškinti šiek tiek, kągi Europos investicinis bankas nuveikė Graikijoje. Žinoma, mes visi suprantame, koks sudėtingas kontekstas dabar vyrauja Graikijoje, suprantame, kokios tos problemos Mes matome, kad per pastaros penkerius metus Graikijos ekonomika susitraukė 25 procentais. Praėjusiais metais tai buvo 6 procentai. O šiais metais prognozuojama, kad susitrauks ekonomika daugiau kaip 4 procentais. Taigi tikrai su, sudėtinga situacija, ypač žvelgiant į finansų klausimus, nes mes matome, kad drastiškai sumažėjo mūsų visų partnerių kreditingumas ir sumažėjo, žinoma, investicijos. Taigi, atsižvelgiant į tos faktus, kągi mes nuveikėme. Mes bandėme, stengiamės ir gana sėkmingai išlaikyti mūsų veiklą tokią, kuri buvo pradėta, ta prasme išlaikyti tą patį veiklos lygį ir teikti techninę pagalbą. Tačiau mes pasinaudojame ir keliomis galimybėmis pateikti naujus modelius, nauja, naujas strategijas, kaip galima spręsti susidariusias problemas. Šiandien mes jau beveik įgyvendinome naujas programas, kurias mes pradėjome. Vien, dėl vienos mes e, jau dalyvavome galutinėse dėrybose, tai yra mažovytinių įmonių garantijų fondas. Ir įgyvenimas šios programos e, ir lėšų skirstimas turės greitai prasidėti. Kaip žinote, likvidumo klausimas mažosioms vidutinėms įmonėms e, yra svarbiausias dabar Graikijoje. Ir šitas mažų vidutinių įmonių garantijų fondas gali prisidėti milijardų eurų būtent prie šio likvidumo išlaikymo. Mes jau 225 milijonus eurų sutikėme dviem Graikijos bankams kaip valstybės garantuojama pagalba. Be to, prekybos finansavimo sistemą pristatėme Birželio 12 dieną mes pasirašysime galutinį susitarimą ir greitai šis, šita sistema pradės veikti. Kaip žinote, Graikijos bankai turi skirti mažos vidutinėms įmonėms kreditus, o mes turime garantuoti. Tai yra suteikti garantijas šitams paskoloms. Tai yra 500 milijonų eurų skirta šiam tikslui ir e, bandome padidinti tas lėšas iki pusantro milijardo eurų. Kaip jau anksčiau sakiau, mes taip pat prisidame prie, prie didelių uh, greitkelių koncesijų finansavimo, taip skatindami Graikijos ekonomiką. Mes uh, 650 milijonų eurų skyrėme praėjusiais metais greitkelių koncesijų finansavimui, tai būtent kaip paskola valstybei. Be to, Europos investicinė bankas teikia finansavimą abu projektams, kurie prasidės šios vasaros pradžioje. Koncesijų projektai prisidės prie to, kad bus sukurta apie 20 tūkstančių darbo vietų ir apie, ir apie 2 procentus e, bendro vidaus produkto pridės. Taigi čia matote, kad darbas vyksta. Ir šitas e, mažų vietinių įmonių garantijų fondas, e, prekybos finansavimo sistema, koncesijų finansavimas prisideda prie to, kad galima pasakyti, kad Europos investicinis bankas investuoja labai daug į Graikijos ekonomiką ir padeda jai atsigauti. Be to, mes esame įsipareigoję skirti tiesioginį finansavimą. Čia mes dabar e, deramės dar dėl sąlygų, tačiau mes esame įsipareigoję apie 200 milijonų eurų investuoti į greitkelį tarp Atenų ir Patrašo. Jūs taip pat prisidės prie darbo vietų kūrimo ir prie pridėtinės vertės kūrimo. Na, tokia dabar situacija šių metų viduryje. Mes apie 600 milijonų eurų skirsime apskritai šiems projektams Na, žinoma, mes tikimės, kad e, vis dėlto bus pasirašyti atitinkami susitarimai. Pasirašyti, žinoma, galima, tačiau svarbiausia yra, kad tos lėšos būtų tinkamai panaudojamos. E, ir mes 2013 e, metais apskritai norime pasirašyti finansavimo susitarimų už, už pusantro milijardo eurų. Jau patvirtinta, kad 400 milijonų eurų bus skirta Saloniko metro finansavimui ir kitiems koncesijų projektams. Tai atsižvelgiant į dabartinę Graikijos situaciją, mes darome visą, ką įmanoma, nes situacija tikrai sudėtinga. aš e, e, čia išklausęs pono Hatsimarkakio pranešėjo e, abejonės galėčiau pritarti joms. Iš tiesų yra daug problemų, dar reikia daug nuveikti Graikijoje, bet bet kokią atveju mes norime pasinaudoti tomis galimybėmis, kurios susidaro dabar Graikijoje. Mes bet kokiu atveju, kaip bankas, turime savo finansavimo modelius persvarstyti, kad atsižvelgtume realią situaciją, realią ekonomiką. Uh, Ir mes e, bandome kiek įmanoma aktyviau teikti savo techninę pagalbą, e, e, bandyti gyvendinti projektus bendrai su Graikijos institucijomis. Mes taip pat struktūrinės reformas bandome įgyvendinti su Graikijos vyriausybė. Tačiau, žinoma, tam reikia daugiau ir personalo, ir lėšų. Uh, Taigi tokie mūsų darbai. Mes esame įsipareigoję imtis visų įmanomų e, galimybių padėti Graikijai, bet bet kokiu atveju mes kaip bankas turime atsižvelgti į tai, kad mūsų graža taip pat būtų užtikrinta ir kad būtų projektai įgyvendinami. Taigi garantijos turi būti e, prognozuojamos, e, projektai turi būti įmanomi įgyvendinti, Bet, bet kokiu atveju, mes e, stengiamės sukurti ir naujas programas, kurios dabar padėtų atgyvinti Graikijos ekonomiką. Ačiū. Direktoriau. Už tai, kad kalbėjote trumpai, bet išsamei. Na, aš matau, kad dabar kalbėtojų sąrašas yra pakankamai nemažas. Ir prašyčiau mes, nes mes turime tik tai 45 minutės diskusijoms, tai aš prašyčiau, kad dėl to kalbėtumėte neilgai. Pone Odį, jums suteiksiu žodį, gal neilgiau kaip 5 minučių. Bet pirmiausia, gal suteiksiu žodį poniai Ines Ajala Sender, kai tik tai jinai baigs kalbėtis telefonu. Ar norite dabar kalbėti? Perdón, presidente, no pensaba que estaba tan alta en la, Atsiprašau, pirmininkė. Nesupratau, kad pirmoji esu kalbėtų sąraše. Norėčiau pasakyti, kad pradžioje maniau, kad galėtumėme užduoti klausimus pirmiausia ponui Reichenbachui. Bet na, tikiuosi, kad kažkas atsakys į, į klausimus pono Reichenbach vardu. Ai, matau, jisai sėdi salėje. Nemačiau jūsų. Atsiprašau, ponė Reichenbach. Ieškojau jūsų salėje, dažniausiai toje vietoje, kur sėdė komisijos atstovai ir nepamačiau. Taigi džiaugiuosi, kad esate vis dar čia. Aš esu iš Ispanijos ir Ispanija yra viena šalių, kuri irgi susiduria su tomis bendromis problemomis ir mane ypač domina tai, kas vyksta Graikijoje, dėl to, kad, na, norėčiau bendrai žinoti, koks yra tas bendras poveikis. Ir um, turiu kelis bendrus klausimus. Graikijoje ir Ispanijoje turime kreditų linijas. kurios veikia bankų sistemoje, tam, kad būtų išperkami bankai arba visa šalis, kaip yra Ispanijos atveju, taigi kredito linijos yra naudojamos tam tikslui. Ispanijoje pas mus situacija yra ypatinga ir aš manau, kad situacija panaši matyti ir Graikijoje, nes e, kalbame apie bendrą išpirkimą bent jau Graikijos atveju. Ispanijos atveju tai buvo konkrečiai bankų sektoriaus išpirkimas. Na ir aš norėčiau sužinoti štai ką. Fiskalinis konsolidavimas bankų sektoriuje yra vienas rytis. Konsolidavimas, aišku, ten yra labai svarbu. Tačiau ar nebūtų įmanoma numatyti paskolas konkretiems tikslams. Ir tas tikslas būtų tiesiog užkirsti kelią bankrotui, kalbant ir apie namų ūkius, ir įmonės, ir valstybę, nes yra uždaras ratas bankai kreditų linijas naudoja tam, kad savo vidinės problemas išspręstų ir neduoda kreditų įmonėms. Ir dėl to tas, e, tas skolos spiralė auga ir įmonėms reikia valgo savo santaupas, ne tik ne tik įmonės santaupas, bet verslininkai savo asmenės santaupas turi suvalgyti ir galiausiai patenka į skolos ciklą. Na ir tada atsiranda tas naujas ciklas, kai, kai bankai jau negalės gauti tų kreditų ir negalės padėti tiems, kurie bando išgyventi. Ir tokiu būdu problema dar užaštrės. Taigi man įdomu, ar nebūtų įmanoma užtikrinti šiokio tokio lankstumo, kūrybingumo, tam, kad būtų surastos kredito, kreditų linijos, kurios būtų orientuotos į konkretų tikslą ir kad būtų užkistas kelias tai skolos spiraliai, kas turi irgi daug įtakos bankams. Graikijoje ir kitose šalyse panašu, kad imamasi dvišalių iniciatyvų tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, Ispanijai Vokietija suteikė kreditus MVI, tai yra dvišalis susitarimas, jau ne per ES struktūras. Taigi norėčiau sužinoti, kiek tos dvišalės iniciatyvos padėjo ir ar piliečiai žino, kad yra tokių dvišalių iniciatyvų, nes Ispanijos piliečiai nelabai supranta, kodėl mes gauname kredit, kredito linijas iš Vokietijos, kokiomis sąlygomis jas gauname ir panašiai. Taigi galbūt būtų įmanoma kažkokia tai sistema toms dvišalėms iniciatyvoms, kad būtų aiš, galima aiškiau e, viską paaiškinti, kad būtų daugiau nuoseklumo, nes susidaro įspūdis, kad tai yra toks, na, tokie pavieniai dalykai, nelabai ryšlus dalykai. Šiandien daug kalbėjome apie jaunimą buvo minėta keturi, minėti 4 milijardai jaunimui per Europos investicijų banką. Tai yra dvišalė iniciatyva pagal jaunimo garantiją, garantijas, kurios aptariamos dabar, numatytos per kitą finansavimo laikotarpį. Taigi, ar yra kažkokia tai konkreti sistema, kur viską galima būtų sudėti tvarkingai, nes dabar tai yra kaip dėlionė, kur visi gabalėliai išmėtyti. Uh, Ir jeigu nesudėsime visko į vietą, pinigų bus daug, bet jokios stebėsenos negalėsime užtikrinti. Kitas klausimas yra susijęs su galimu grafiku. Ar yra kažkoks tai aiškus grafikas? Jūs kalbėjote apie Graikiją ar apie tai, kaip jaučiatės nusivylęs, nes ištekliai neduoda tų rezultatų, ištekliai ir, ir resursai neduoda tų rezultatų, kurių turėtų duoti. Taigi man įdomu, kiek būtų įmanoma parengti kažkokį tai aiškų grafiką, kuris e, nevestų į neviltį. Ar įmanoma būtų užtikrinti, kad tos preliminarios studijos, kurios yra susijusios su vėliau primamais sprendimais, kad jos būtų patikimos. Turime pasirūpinti, kad veiktumėme stabiliomis aiškiomis sąlygomis, nes priešingų atveju viskas sugrius, nebus kuriamos darbo vietos ir panašiai. Taigi, ar yra laiko kažkoks tai grafikas, aiškus grafikas augimo priemonėms? Taip pat mastau ir apie taupimo priemonės ir kaip jas būtų galima atsverti augimo priemonėmis. Ar yra kažkoks tai darbų grafikas, laiko grafikas, taip, socialinis fondas, struktūriniai fondai, visa tai puiku, bet kiek išliks tos darbo vietos? Ar įmonės kuria darbo vietas? Mes kalbame apie pasaulio rinką, bet aš nemanau, kad Europoje pas mus veikia ta globali uh, bendra darbo rinka. Taigi norėčiau sužinoti, ar turite aišku laiko grafiką, nes būtent to, tą žinoti nori žmonės. Jie, jie nori žinoti, kiek jiems dar reiks kentėti su, su, sukandus dantis, nes yra daug įvairių taisyklių, dėl kurių žmonėms sunku išgyventi ir dėja panašu, kad mm, tai veikia visus ūkio sektorius Graikijoje ir, ir kitose šalyse, kurios buvo išpirktos trojkoje įvairiomis formomis. Dabar ponas Tavrakakis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus prelegentus, padėkoti jiems už labai įdomias ir konstruktyves kalbas. Norėčiau pasveikinti ir Europos komisijos, ir darbo grupės Graikijai darbą tuo metu, kai Graikijos valstybė iš tiesų imasi daug pastangų, kad būtų užtikrinamas fiskalinis konsolidavimas ir ekonominis augimas. Turiu klausimą ir ponui Reichenbach, ir ponui Popens. Klausimas yra štai koks. Ar jūs galėtumėte mums pasakyti, kokios yra pagrindinės sritys, kur yra daugiausia problemų? Tos sritys, kurios labiausiai atsilieka ir kaip mes galėtumėme pasinaudoti struktūriniais fondais per šį programinį laikotarpį ir per kitą programinį laikotarpį. Dėkoju. Ačiū už tokį aišku ir trumpą klausimą. Kitas kalbėtojas, ponas Sondergaard. Tak, eh, herr Forman. Eh, Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pateikti pastabą Čia sėdėdamas stebiuosi komisijos pasisakymu. Skamba viskas taip, lyg e, viskas, viskas būtų daroma teisinga linkme, viskas eitų tik gerin. Ir man tai primena trojkos prognozes. Kiekvieną kartą E, trojkos prognozės e, būdavo neteisingos ir visuomet įgyvendinus vis naują ir naują politiką e, rezultatai būdavo priešingi. Ir man susidaro tikrai labai nemalonus įspūdis. Komisija, ar, ar iš tiesų komisija teisingą paveikslą mums čia atskleidžia, ar viskas teisingai vyksta. Norėčiau paklausti pono Reichenbacho viename interviu Frankfurte Algemeine laikraštyje 2012 vasario 9 dieną buvęs Graikijos ekonomikos ministras Mikaelis Kastakuidis pas, pareiškė, kad regioninio fondo lėšos E, prisidėjo to, dėl tų lėšų panaudojimo, padedant Graikijai, Graikijos regioninė e, politika buvo sužlugdyta. Taigi to, tos lėšos buvo panaudotos vartojimui, o ne investuojamos į konkurencingas technologijas. Todėl norėčiau sužinoti, ar ta kritika buvo pagrįsta. Pone Reichenbach, ar jūs e, turėjote ryšių su to buvusiu ekonomikos ministru, ar galėtumėte mm, paaiškinti šią situaciją ir ar tas, ta, tas toks pareiškimas turėjo kokiu nors pasiekmių e, darbo grupės mm, veiklai. Ponui Manos norėčiau užduoti klausimą. Skaičiau jūsų biografiją ir pacituosiu, kad kad jūs buvote susijęs su svarbiais e, e, infra, infrastruktūros projektais, pavyzdžiui, metro Atėnuose, e, tiltas, tilto statyba. Aš taip norėčiau paminėti, kadangi daug labai stipriai kritikuojama Graikijos fiskalinė politika, nes tie mega projektai buvo pradėti E, neatsižvelgiant į e, krizę ir e, jie buvo jie, jų pradėjimas, jų gyvenimas nebuvo, buvo pradėtas netinkamų laikų įvykus kriziai, kadangi teko mesti didžiulės lėšas, pavyzdžiui, ruosto plėtrą ir panašiai, Graikijoje patyrė didžiulį finansinį spaudimą. Ar jūs galite sureaguoti į šią kritiką? Ar tokie kaltinimai yra visiškai nepagristi? Tai yra kaltinimai, kad tie projektai yra įgyvendinami tam, kad būtų skatinama mm, statybų pramonė Graikijoje ir parem, e, e, finansuojamos tokios tarptautinės kompanijos kaip Siemens. Ačiū. Toliau ponas Balčytis. Zygmantas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tai iš tikrųjų šiandieną daug buvo pasakyta gerų, gražių, perspektyvių projektų, kurie ateityje turėtų išvesti susidariusi, iš susidariusios situacijos ne tik tai Graikijai, bet ir tas valstybės, o jų yra ne viena ir ne tik tais pietietiškos valstybės, bet yra ir šiaurės regione, ir rytų regione. Tas pats liečia ir, ir mano valstybė, kuri irgi taip pat turi didelių problemų dėl taupimo kažkada tai įdėktos politikos. Graikija ir daugelis senųjų ES valstybių buvo arba visa ekonomika buvo sukurta ant bankinio sektoriaus paskolintų pinigų. Ir 2008 metais, kada prasidėjo finansinė krizė ir dėja ne pas mus Europoje, o prasidėjo Amerikoje, mes žinom iš apibrėžimų, kad bankinis ir finansinis sektorius neturi sienų. Ir 2008 metais visi sužinojom, kad reikia paskolas gražinti ir gražinti ne tada, kada yra pasirašytas sutartis, bet reikia, pažiūrėjau, 40 arba 35 metų sutartyje, bet reikia gražinti dabar iš karto, nes bankinis sektorius yra labai sudėtingo situacijų. Ir čia apie tai kalbėjo mano kolegė Ines ir panašiai. Iš šios dienos prezentacijos iš tikrųjų aš sužinojau, kad labai didelė problema yra bedarbystė. Bet kaip jinai bus mažinama, tai man šiandieną nesusidarė didelio e, aiškumo bus tiesimas autostrados, labai gerai, bus papildomas darbo vietos, bet kas toliau? Jeigu ir toliau nebus Graikijoje sukurta visiškai kita ekonominė struktūra, kuri gamintų ir kurtų kažkokį produktą, kur šitą autostradą būtų reikalinga vežti arba atvažiuotų kažkas tai parsivežti, tol šita situacija ateityje vėl išauks į tam tikrą problemą turbūt banko vadovas e, neduos sumeluoti, kad ir šitos pinigus, kurie bus numatyti infrastruktūros plėtimui, Graikijos valstybei po tam tikro laikotarpio reikės atiduoti. Taip pat aš manau, kad e, socialinių fondų srityje, kada buvo kalba apie tai, kaip sekasi iš vienos skaidrės, e, kad į žmogaškosius išteklius mes džiaugiamės, kad investuojam 2,6 milijardus eurų kad toje valstybėje, aš tikrai neturiu omeny Graikijos, aš turiu omenyje visas ES valstybės į žmogiškosius išteklius. Kada trūksta bedarbystės, tai labai sunku atsakyti klausimą, į kur mes juos perkvalifikuojam. Nes ir taip darbo vietų nėra. Tai reiškia, kad šitą politiką lygtais reikėtų kažkaip tai keisti. E, ir vienas buvo pasakytas sakinys, kad pati didžiausia problema yra administracinė reforma. Tai aš manau, kad iš tikrųjų ateityje reikia koncentruotis į administracinę reformą, kaip pasiekti, kad ir ES, ir galbūt valstybės pinigai ateityje būtų depolitizuoti. Mes matom, kaip dažnai Europos valstybėse keičiasi vyriausybės, ateina visiškai kiti žmonės, kurie turi ale kitą nuomonę ir tie pinigai, jų įsisavinimas užstringa. Todėl nebenorėdamas labai plėstis, aš tikrai pritariu mano kolegijai Ines mums reikalingas arba šitom valstybėm, šitų valstybių žmonėm reikalingas labai aiškus grafikas, kas, kiek yra investuojama pinigų ir kokie tikslai yra numatoma pasiekti, kad būtų sumažinta bedarbystė ir ypatingai jaunimo tarpė. Ir jeigu nepasiseka, reiškia, mes turime ateityje ieškoti kitų ekspertų ir kitų žmonių, kurie galbūt pasiūlytų kitus modelius. Ačiū labai. Much, Ačiū, ponė Balčytis. Dabar pakviesiu ponas Skilakakis. Jis bus kitas kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti visiems, kurie čia atvyko į tuos klausimus, kurie pateikė pristatymus. Ir norėčiau pono Reichenbach paklausti ir taip pat kitų žmonių už komisijos ir Europos investicijų banko. Esu įsitikinęs, kad visi ketinimai yra labai geri. Tačiau kyla klausimas, ar darbo grupė sprendžia realias problemas, esminės problemas ir ar jos yra pačios aktualiausios. Toks yra mano klausimas ir labai dabar sukonkretinsiu savo klausimą. Viešajame sektoriume yra trys problemos Graikijoje, visi pripažįsta. Viešo sektorio dominavimas, korupcija ir Ir taip pat yra, na, tam tikras sukčiavimas. Taigi, matome, kad 132 milijonai tik tai buvo iš iš didesnės sumos skirtas smulkiam verslui. 2012 metais dvi stambiausios partijos Graikijoje iš bankų gavo 30, dar 30 milijonų skolų pasiskolino iš bankų. Iš tų bankų, kurie dabar yra viešojo sektoriaus rankose. Dvi valdančios partijos, stambiausios partijos ir jų finansavimo lygis buvo padidintas iki 245 milijonų, nuo 200 milijonų iki maždaug 400 milijonų eurų. Ir atrodo, kad jie veiksmingai skirsto pinigus partijoms ir labai prastai skirsto pinigus privačiajam sektoriui. Na ir dar norėčiau pakeikti pavyzdžių apie viešai sektorių. Mes suprantame, kad nėra nuopelnų procedūros, paskatinimo procedūros viešajame sektorija. Visi skirimai vyksta neskaidriai. Ką pripažino kai kurios partijos. Kiekviena partija gauna š procentus atitinkamus viešoje administracijoje atitinkamiems postams. Ir vienintelė situacija, kur trojka ir darbo grupė įsikišo, buvo tik tai dėl mokesčių surinkimo, tik mokesčių surinkimo srityje. Taigi, ką mano Graikijos žmonės, e, išvalome tik tai mokesčių surinkimo sektorių, o visur kitur, kitose viešo administravimo sektoriuose kalbant apie aukštus postus, niekas nėra nedaroma. the, the gaming. Ir iš tikrųjų tai a, vien, vienintelis a, a, teigiamas rezultatas a, privatizacijos rytyje tai yra azartinių žaidimų privatizavimas arba lašimo namų privatizavimas. Na, bet bet kokiu atveju šitas sektorius pasižymė tuo, kad jisai skolinasi labai daug lėšų. Per pasarosius penkerius šešerius metus buvo iškeltos kelios didelės bylos dėl nusikaltelių, kurie a, sukčiavo mokesčių srityje būtent lošimo automato arba kazino a, organizuodami veiklą. Jie sukūrė atitinkamus narkotikų, mafijinius tinklus, net gydytojai, teisininkai, atstovai iš Rusijos dalyvavo šiuose gaujose. Taigi būtent jie stengiasi sukčiauti mokesčių srityje, stengiasi praturtėti per viešąjį sektorių, būtent privatizuojant atitinkamus objektus. Na, pažiūrėkime dabar, kasgi vyksta. A, Graikijoje būtent sukčiavimo mokesčių srityje. Organizuojami seminarai, kuriuose žmonės mokomi atpažinti sukčiavimą, tačiau žmonės tikrai žino, kas vyksta. Reikia tiesiog imtis konkrečių veiksmų konkrečiuose sektoriuose, imtis atitinkamų veiksmų ir dar vieną pavyzdį pasakysiu ir baigsiu tada kalbėti. Na, kyšiai ir mokesčio inspekcija. Nesiniai buvo atliktas tyrimas, skirtas Graikijai, tai būtent e, skirtas mokesčių inspekcijai. Mes turime e, mokesčio administravimo e, sistemą, kurioje atitinkami tarnautojai teikia, teikia informaciją, viešą informaciją Ir šioje srityje, tai būtent mokesčių inspekcijos e, srityje, buvo užfiksuota 80 tūkstančių kyšio ėmimo ar davimo atvejų. Taigi, mokesčių inspektoriai kas 3-4 darbo dienas paima po kyšį. Tai ir tos sumos yra nemažos, keli tūkstančiai. Taigi, į e, mano klausimas, kągi jūs nuveikėte šioje srityje? Jūs e, kovos su korupcija programą nustatėte būtent mokesčio administravimo srityje. Tačiau mano klausimas yra, ar iš tiesų darbo grupė atlieka tinkamą ir veiksmingą darbą. Aš esu, žinoma, įsitikinęs, kad darbo grupė siekia gero tikslo, tikrai rengiamas puikios strategijos, seminarai yra aukšto lygio. Tačiau ar iš tiesų ši darbo grupė yra tokia reikalinga? Ačiū. Na, šiuo metu mes gauname daugiau bendro pobūdžio klausimo. Dabar norėčiau steikti žodį ponui Hazamarkakiu. Ačiū, pati pirmininkė. Aš labai įdėmiai išklausiau poną Manos. Jisai kalbėjo labai įtikinamai apie šito viešojo sektorių šventąją karvę. Jis taip pat aiškiai pasakė, kad vienintelis rezultatas, kurį pasiekė trojka, buvo pasiektas per šantažą. Taigi padarykite tai ar ir gausite tada iš mūsų pagalbą iš esmės labai sunku bendradarbiauti su Graikijos su viešuoju sektoriumi. Ir šantažas yra vienintelis būdas kažką pakeisti šiame sektoriuje. Arba mes vadovaujamės labai naivę idėją, kad mes galime tik tai konsultuoti Graikijos valdžios institucijas, bet ponas Manos sako, mes turime imtis veiksmų, atlikti realų darbą. Na, aš manau, kad šie įgaliojimai iš esmės e, yra susiję, tai yra darbo grupės e, įgaliojimai yra susiję su tam tikrų supratimų problemos ir konsultavimu. Dabar aš turiu konkretų klausimą. Jūs kalbėjote, tai yra komisijos atstovai, apie a, įsisavinimo pajėgumus. Ir reali situacija yra tokia, kad dabar 31 milijardas eurų kurie skirti 7-13 metais, jau išmokėta apie 11 milijardų eurų. 20 milijardų yra patvirtinti, bet, ponia Popens, aš su jumis kalbu, jie yra patvirtinti, bet neišmokėti. Patvirtinti tai reiškia, kad jie yra kažkur pakibę, jie laukia, jie yra nepanaudoti. Jie turėtų būti panaudoti darbo vietų kūrimui, ekonomikai kelti, įvairioms programoms įgyvendinti. Taigi, mano klausimas, ar iš tikrųjų tai tiesa? kad didžioji dalis pinigų, kurie galbūt įtraukiami į tuos e, įsisavinimo pajėgumus, jie nėra neišmokėti. E, pone Rachina, ponė Popensai, jūs kalbėjote apie savo projektus e, ir jūs kalbėjote aštuntam puslapį, čia išvardinami projektus. Sakėte, kad 181 projektas yra įgyvendinami. Tai būtent jie yra prioritetiniai projektai. O kalbant apie įgyvenintų projektų sąrašą, jūs iš esmės išlaikote tą patį lygį nuo 2011 metų. Nėra jokių pokyčių. Ar iš tikrųjų daugiau projektų neįgyvendinama? Dabar e, klausimas panu Štugui. Jūs e, teigiate, kad įgyvendinate savo politiką. Žinoma, aš manau, kad jūs įgyvendinate, jūs organizuojate ilgus susitikimus su pono Andoru komisijos nariu. į Atėnus važiuosite birželio pabaigoje. Na, aš, e, Europos socialinis e, fondas kaip tik prisideda prie to finansavimo. Ir norėčiau paklausti, ar yra tokia sistema, kaip pavyzdžiui Italijoje ir Sicilijoje, kai naudojamos tos ESF lėšos e, susijęjant jas su Europos investiciniu fondu, o taip, pavyzdžiui, teikiant nebrangias kreditus ypač socialinės paskirties įmonėms. Graikijos teisė numato, kad taip galima daryti. Ir galbūt pasi, reiktų pasidomėti, kur yra Graikijoje tos socialinės įmonės ir yra mažai tokių įmonių Atenuose, Koso saloje yra apie 20 tokių įmonių. Nes Koso salos meras tikrai yra šeštą kartą išrinktas, yra pažangus ir jisai būtent siekia gyveninti tokius projektus. Uh, Dabar ketveri metai praėjo po krizės ir ne vienas iš. E, ir ne viena iš darbo vietų nėra sukurta remiantis tuo naujoju mechanizmu, tai yra susijęjant e, fondų lėšas. E, ponas Andoras kaip tik tai nuvyks birželio pabaigoje į ateinus ir jisai turėtų pasidomėti šio klausimu. Taigi, ar yra nors, yra, nors viena darbo vieta sukurta pagal tokius naujus mechanizmus. Uh, Taigi e, dabar e, pono Knapinai klausimas. Žinoma, jūs e, sudarote susitarimus. Metras Salonikose, metro Tesalonikose, kuriame, jūs <laughs> sakėte, bus tikrai investuota nemažai ir daug darbo vietų sukurta. Žinoma, tai inovatyvios strategijos, jos yra geros. Tačiau Kaip gali ponas Hanas sakyti, kad dideli projektai baigėsi? Mes turime koncentruotis į e, mažų vidutinių įmonių skatinimą ir sikiu jūs vis dar išlaikote tą senąjį mąstymą. Tai yra 400 e, milijardų ar milijonų skiriama infrastruktūroms projektams. Ir viena svarbi priemonė tai yra mažų vidutinių įmonių garantinis fondas, kuris jau egzistuoja dviejus metus, buvo numatytas a, pradėti gegužės mėnesį. Tai yra, jis turėjo būti, jau pradėti veikti gegužės mėnesį. Taigi, kur tas fondas yra dabar? Labai svarbu, kad toms įmonėms būtų padėta, kad tas fondas pradėtų veikti, nes mes visi sutarėme, kad e, mažųjų vidutinių įmonių kūrimas tai yra viena iš geriausių galimybių sukurti darbo vietas. Tačiau trūksta svarbiausio elemento. Todėl, ponia Kapina, aš norėčiau paklausiu, kodėl mes nesistengėme kurti tų įmonių? Ar čia trojka neranda būdų, kaip galėtų išspręsti tinkamas problemas, e, e, kurios kyla, sakykime, darbo grupė arba EIB? E Ar mes neturime atitinkamų partnerių? Kada mes pamatysime, kada ta svarbiausia priemonė pradės veikti? Ačiū, ponia Hazimarkakė. Yra dar vienas kalbėtojas. Tai yra pana Žanpolis Odį. Pane Odį. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai, ką išgirdau, tikrai nustebino. Nes jeigu apie tai kalbėsime prieš rinkimus, bus sudėtinga. Aš norėčiau pasveikinti trojkos pareigūnus už jų kantrybę ir tą darbą, kurie, kurie, kurį jie atliko, nes tikrai nėra lengva keičiantis vyriausybėms Graikijoje. Iš tiesų nebuvo lengva Europoje tarp skaltus, kartu su vyriausybių valstybių vadovais priimti tokius sudėtingus sprendimus. Aš turiu 3-4 pastabas. Aš manau, kad e, Graikijos piliečius reikia tinkamai informuoti. Ar tikrai žinome, kad Graikijos piliečiai yra tinkamai informuojami apie tai, kas vyko anksčiau, kokie buvo primti sprendimai dėl europinių lėšų, nes e, iš spaudos matome, kad Graikijos piliečiai tarsi nežino, iš kur tie pinigai, kur jie nusėdo ir kada juos reiks gražinti ir panašiai. Taigi aš manau, kad reikia, reikia teikti tikslę informaciją piliečiams ir ypač nacionaliniai parlamentarai, aš manau, Graikijos turi užsimti tuo darbu. Dar vienas elementas, kuris yra įdomus, būtent sužinoti, kokia yra traukio, trojkos nuomonė apie bankus ir bankų sistemą. Kas kart, kai bankas paskolina privačiam subjektui, padaro klaidą, nusikaltimą. Ir aš suprantu, kad bankai negali per daug skolinti Graikijai. Ir man atrodo, yra nustatytas atitinkamas limitas, man atrodo, kad jis nėra pakankamas. Taip pat, kai aš matau tai, kas vyksta Kipre ir kas daroma Kiprui, matau, kad dažnai yra improvizuojama ir panašu, kad mes nepasimokėme iš visų tų praeities klaidų, iš to, kas vyko Graikijoje ir galiausiai e, Europos investicijų banką norėčiau paliesti. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad apgailę stauju, kad taryba, komisija tikiuosi, kad na, bankas ne, e, nesilaiko mūsų komiteto rekomendacijų, kad bankas būtų priežiūros, e, kad bankų, Europos investicijų bankų būtų matyta priežiūros sistema. Mes jau daugelį metų reikalaujame, kad bankas būtų prižiūrimas ir kalbam apie tai, kad siekiamas 3A e, reitingas. Tačiau Kalbant apie bankų sąjungą, kuri e, galėtų prižiūrėti jau ir Europos investicijų banką, dėja kol kas mes tos sistemos dar nesame sukūrę. And... Ačiū. Dabar atėjo laikas, man atrodo, atsakinėti į užduotus klausimus. Taigi, aš norėčiau E, irgi šį beitą pasakyti. Pirmiausia, sutinkame visi, kad trojka remiasi gera valia ir nori surasti sprendimą. Tačiau ar geros valios pakanka ir ar iš geros valios atsiranda geri sprendimai, infrastruktūros investicijos ir ką galime pasimokyti iš Ispanijos patirties ir panašiai, kur yra didžiaus, daugiausiai išplėtotas e, magistralių tinklas, taip pat yra ir geležinkelių tinklas išplėtotas. Taigi kyla klausimas, ar tą patį siūlysime ir Graikijai. Ką mes pasiūlysime, ar piragą ar botagą? Ar duosime žuvį ar meškerę, kurią, su kuria reiks tą žuvį sužme, sužvėjoti? Norint atgaivinti augimą Graikijoje? Ar mes to sieksime? Ar visuomet skubos tvarka e, siūsime pinigus Graikijai? Štai, manau, koks, kokia yra pagrindinė dilema, su kuria susidurime, nes, e, na, na, klausimai buvo užduoti konkretiems e, kalbėtojams, tai aš siūlyčiau štai kaip e, dirbti. Ponas Rais, Reichenbach gal bus pirmasis, kuris atsakinės į klausimus, po to tą pačią tvarką visi kiti kalbėtojai. Ar tinka variantas toks? Taigi, ponė Reichenbach, dabar prašau atsakyti į klausimus. Dar turime 20 minučių iš viso atsakymams. Pirmininkė, aš išgirdau iš pono Popens, kad jisai turi išeiti, galbūt jeigu jūs nieko prieš, jisai galėtų pirmiausia atsakyti į klausimus, nes aš dar galiu pasilikti. Mr. Chairman, sorry for that. Of course, I will have a direct Ačiū, pani pirmininkė. Ponas Braunas, kuris taip pat atsakingas už klausimus liks, bet man reikia išeiti. Pirmiausia, norėčiau su, sugrįžti prie pagrindinių iššūkių. Aš jau e, savo prezentacijoje sakiau, kad mes analizuojame situaciją Graikijoje iš e, būtent tos finansavimo pusės ir, aišku, ir kitais aspektais. Pagrindinis aspektas yra netvarus ekonomikos modelis, kuris nepasižymi kompetencijų Tai, tai, e, konkurencingumu ir aišku, tai susijęs su e, finansavimo atitinkamomis pastangomis ir su param, pas, e, priemonėmis kitoms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir tai yra lygintina su infrastruktūrų finansavimo klausimu. Tai, Deja, ten dar yra problemų, E, tačiau reikėtų galbūt iš naujo pažvelgti į tai, ką mes konkrečiai finansuojame Graikijoje ir palyginti tarpusavyje įvairias priemonės. Ar mes, e, pažiūrėjau, remiame verslą, tuomet mes turime tuo pat metu e, finansuoti ir infrastruktūros projektus, plėtoti infrastruktūrą. Tačiau skeptiškai vertiname vietos kelių, pavyzdžiui, tiesimo finansavimo klausimus. E, dabar pasiūlytas, pasiūlytas tikrai e, nauja e, e, reguliavimo sistema ir tai iš tiesų nebus įprastinė praktika, tai bus absoliučiai kitokia nauja sistema. E, E, kuris suteiks daug daugiau galimybių sustelkti į rezultatus, į, dėl į gyvendinimo, į panaudojimo efektyvumą ir panašiai tokius dalykus. Ir galėsime draugės su kitomis valstybėmis narimis ir su Graikijos valdžia daugiau pasiekti. Nes iš tiesų E, būtent ten yra vykdomos programos, yra e, regionuose e, vykdomos programos, yra valdymos, valdymas pasidalyjamasis, dėl to mums reikia labai glaudžiai bendradarbiauti su šia šalimi. Aišku, administracinių struktūrų restruktūrizavimas ir reformos yra taip, taip pat labai svarbios ir tam mes taip pat skirsime atitinkamą finansavimą artimiausiais metais. Dėl sutarčių sudarimo ir santykių su. Ir pernelyg didelio užsakymų skaičiaus, lyginant su pasirašytų starčių skaičiumi, mes matome, jog iš tiesų finansuoti nėra įmanoma viską, bet tai yra e, gerai, nes tai reiškia, jog e, lėšų yra prašoma, jų reikia, tačiau pažvelgus į konkrečius skaičius matome, jog yra problemų, kurias reikia spręsti, e, kaip tas vadinamasis. Užsitęsę projektai Ir mes tengiamės išspręsti tas, tas, tas problemas, sustelkti į pagrindinius projektus, tai yra 180 tų projektų, aš manau, kad kolega galės daugiau pasakyti, tačiau E, grafikas yra toks, kad tie projektai turi būti finansuojami iki 2015 metų, nes juos reikia užbaigti. Mes matome, kad nebaigti projektai gali tapti didžiulę problemą, dėl kurios reiks atitinkamų finansinių pakoregavimų. Ir mes tengiamės spręsti tuos dalykus. Žinoma, tiesa, nelabai ne, ne sparčiai žengėme į priekį, tačiau koncesijų modelis yra labai sudėtingas. Ir reikia viską užbaigti ir mes optimistiškai vertiname perspektyvas, mes manome iki 2015 pabaigos įmanoma bus pabaigti, įgyvendinti tos projektus. Tiek norėjau pasakyti. E, kaip jau sakiau, dėja turiu išeiti, tačiau mano kolegos lieka, dėl to galės e, atsakyti į klausimus. Ačiū. Ačiū. Dabar ponės, ponas Rachmdėl. Um, Ačiū už tos svarbius klausimus, kuriuos iškėlėte. Pirmiausia, norėčiau uh, pateikti tokią trumpą apžvalgą. Jeigu mes pažvelgtume, kas įvyko prieš metus, uh, tai mes visi supratome, sėdintys šioje salėje, kad situacija prieš metus, kai vienas iš vyriausio ekonomisto banke pasakė, kad Graikijos išėjimo iš eurozonos galimybė, išstojimo iš eurozonos galimybė yra lygiai 90 procentų. Nagi, po metų, po antrų rinkimų. Situacija objektyviai pagerėjo. Žinoma, valstybė vis dar patiria recesiją, bet matos jau pirmie atsigavimo požymiai. Ir šiais metais bus tikriausiai pasiektas turistų atvykstančių į Graikiją rekordas. Taip pat didėja eksportai. Šiais metais daugelis ekonomikos rodiklių e, demonstruoja, kad vis dėlto e, įvyksta e, šiokie tokie pokyčiai Graikijoje. Taigi pirmą kartą po ilgų mėnesio, kai buvo fiksuojamas didėjantis nedarbas, matosi, kad darbo vietų sukurtų skaičius praktiškai viršyje bedarbių skaičių. Na, matosi, kad vis dėlto yra tam tikrų būdų, kaip galima spręsti dabartinės Graikijos problemas. Dar norėčiau pabrėžti kelis, mm, kelis dalykus, kuriais galėtų remtis Graikija ateityje. Akivaizdu, kad e, reikia daugiau nuveikti verslo aplinkos ir licencijavimo bei viešųjų pirkimų srityje, sumažinant biurokratiją Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, sprendžiant tiesioginių investicijų e, problemą, kad tos tiesioginės arba kitos investicijos būtų veiksmingos. Kitas dalykas, reikia paskatinti Graikijos vyriausybę pasinaudoti tą pagalbą, kurią siūlo ir mūsų organizacija, ir kitos tarptautinės organizacijos, e, pasinaudoti mūsų patarimais kaip greitai išspręsti atinkamos srityse esančias problemas. Dar viena didžiulė problema, kurią daugelis iš jūsų minėjo, tai, tai yra Graikijos ekonomikoje kylančių likvidumo problemų klausimas. Situacija sudėtinga. Ponas Manos tai aiškiai ir pasakė. Ir ši situacija nepagerės ilgus mėnesius, jeigu ne metus. Struktūriniai fondai gali kartu su Europos investiciniu banku, teikdami kreditus arba garantijas, gali pagerinti situaciją. Galbūt e, pasinaudot kai kuriais trišaliais sustarimais, trišalinių pagrindų teikiama pagalba. Tačiau problema išlieka. Ir reikia imtis ryštingų priemonių. Manau, kad e, tai visi suprantame. Buvo atliktas e, parengamasis darbas, siekiant e, sukurti Graikijos augimui skatinti skirtą instituciją. Buvo parengti tinkami projektai. Tai dabar yra labai svarbu, kad Graikijos vyriausybė imtųsi atitinkamų veiksmų, siekdama sukurti tą instituciją kuri e, atneš viltį Graikijos ekonomikai. Dabar norėčiau atsakyti į pirmąjį klausimą. Yra, žinoma, ir kitų klausimų, kurie yra susiję su, su bankų e, sistema. Daugelis e, valstybių narių ir kapitalizuodamas savo bankus apibrėžia atitinkamas gairias skirtas bankams, kurie bent jau mora, morališkai turėjo įsipareigoti atsižvelgti į realios ekonomikos poreikius. Ta pati galėtume padaryti ir Graikijoje. Na, bet žinoma, kad tas priemonės galima taikyti sėkmingai ir kitose valstybėse narėse. Kitas klausimas, e, kuris buvo e, skirtas e, išsiaiškinti, kokios yra probleminės rytis. Akivaizdu, kad tai yra viešasis administravimas ir mokesčio administravimas. Tai yra tos rytis, kur yra, kurios yra silpnoji Graikijos ekonomikos vieta. Suplūdinio fondo valdysena taip pat buvo pabrėžta kaip tas rytis, kurioje reikėtų pagerinti situaciją. Bet kokiu atveju visi mes įmėmės priemonių, tai yra užimtumo generalinis direktoratas, regiono generalinis direktoratas, siekiame struktūriniais fondais ir lėšomis artimiausių laikų pagerinti situaciją Graikijoje. Labai svarbu, žinoma, spręsti e, tas e, lėšų valdymo e, problemas, teikti pagalbą. Reikia atsižvelgti taip pat į regionų ir savivaldybių potencialą. Panas Sondegardas uždavė klausimą apie pono e, Krisohoidis, e, buvusio ministro e, pareiškimus. Iš tiesų, man sunku komentuoti šį, šį klausimą ir pono ministro pasisakymus. Mes bendradarbiavame struktūrinių fondų srityje. Ir bent jau pasaraisiais mėnesiais buvo sukurta darbo grupė, kuri turėtų parengti projektą dėl tos augimo institucijos sukūrimo. Mes ir patys keliame klausimą, ar mes esame reikalingi kaip darbo grupė. Taigi atsakymas į šį klausimą visose srityse, kurios buvo nurodytos yra. Mm, akivaizdus. Mes žinome, suprantame, kad yra problemos, jų neneigiame. Tačiau mano atsakymas būtų, kad vis dėlto Graikijos vyriausybė turėtų spręsti šias problemas ir pasinaudoti Europos ir tarptautinių organizacijų pagalba ir pasiūlymais. Ji turi imtis būtinų pokyčių. Ir ši vyriausybė per pirmosius savo egzistavimo metus e, daug pasiekė, daug nuveikė, kaip jau buvo pasakyta, daug struktūrinių e, pokyčių turi dar būti įgyvendinta ir e, ja, struktūriniai pokyčiai galės būti galtinai įvertinti gal po metų. Ar iš tikrųjų kažkas pasikeitė visoje administracinėje struktūroje ir ekonomikoje, nes vidutiniu laikotarpiu ar, ar ilgalaikiu laikotarpiu. Svarbu stabilizuoti Graikijos ekonomiką, o ne tik didinti mokesčius ir mažinti išlaidas. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad aš puikiai suprantu, kad tie 20 mėnesio Graikijoje per kuriuos mes bendradarbiavame su Graikijai, kolegomis iš Graikijos ir iš e, kitų Europos valstybių narių. Mes e, galėjome apibriežti tas silpnasias ir stipriasias vietas. Bet kokiu atveju mes norime ir toliau stengtis įgyvendinti savo didžiulį darbą, pakeisti viešą administravimą ir galime tikėtis teigiamo rezultato. Ir pirmą kartą Graikijos istorijoje ši vyriausybė sukūrė koordinavimo generalinio sekretoriaus pareigas. 2012 metais, 2012 metų pradžioje, tai būtent tai buvo pabrėžta, kad koordinavimo trūkumas, čia BPO, kaip tik pabrėžia, uh, Tai yra vienas, vienas iš pagrindinių e, klausimų, kuris turi būti išspręstas, jeigu norime, kad ekonomika atsigautų. Taigi e, dabar šios pareigos jau egzistuoja ir šis generalinis sekretorius turi imtis jau darbo. E, dar nėra tiesa darbuotojų, bet manau, kad vėliau viskas išspręs. Jūs taip pat nurodote tas problemas, kurios susijusios su korupcija. Bent jau pirmą kartą Graikijos istorijoje buvo priimtas teisės aktas, kuris, yra, kuris tapo pagrindu kovai su korupcija. Na, aš galbūt skeptiškai žiūriu į tai, kaip bus gyventas šitas teisės aktas, bet bet kokiu atveju yra bent jau stimulas ir potencialas. Reikia išnaudoti jį. Ačiū, ponė Rachenbachai. Dar liko septynios minutės prieš pradedant kitą darbo tvarkės punktą nagrinėti. E, buvo užduoti keli klausimai. E, e, ir jeigu juos reikia atsakyti, gal ponė Stefanov Manas atsakysite į jums užduos klausimus. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, man buvo skirtas tik vienas klausimas. Taigi jums leidus aš užduosiu pats klausimų, kurie man nebuvo užduoti ir po to juos atsakysiu. Buvo iškeltas štai koks klausimas. Ar darbo grupė yra aktuali ir reikalinga? Galiu pasakyti, kad jeigu būčiau Samaraso situacijoje, tai ponas Reichenbach man būtų labai naudingas. Žinočiau, kaip jo pasinaudoti. Ir čia nekyla klausimas, ar ta darbo grupė yra aktuali, tiesiog kyla klausimas, ar ta šalis, kuri gauna paramą, yra pasirengusi ją gauti. Taigi tikrai nereiktų užduoti klausimo darbo grupiai, bet graikams, ar tikrai norite, kad Reichenbachas jums padėtų. Štai kokia yra problema. Ir kol kas nėra aišku. Pone pirmininkė, man atrodo, teisingai jūs supratau jūsų klausimą. Ar graikams reikia duoti žuvį? ar išmokti, išmokyti juos meškerioti? Ar toks jūsų buvo klausimas? Taigi atsakymas būtų štai koks. Išmokykime juos žvejoti. Kiekvienas racionalus žmogus taip pasakytų. Tik noriu pažymėti, kad laiko nedaug turime. Nėra daug laiko, kai būtų galima išmokyti, per kurį būtų galima išmokti graikų žvejoti. Taigi turime veikti tam tikrais atvejais netgi radikaliai. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Tai susijęs su investicijų banku. Aš labai džiaugiuosi, kad panas Knapenas paminėjo, jog reikia laikytis trigubo A reitingo ir neieškoti kokių tai projektų vien tik tai dėl politinio spaudimo. Ta MVI garantijų sistema man nėra labai primtina, nes nėra struktūrų, kaip būtų galima įsisavinti tas lėšas. Daugelį vietų tiesiog yra daug netvarko šioje srityje. Taip pat aš norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, e, apie ką kalbėjo ir ponas Reichenbachas, būtent, kad reikia griežto turto perž... griežtos turto peržiūros sistemos bankuose. Graikijoje reikalingas aiškumas ir skaidrumas, kalbant apie Graikijos finansinę sistemą. Negalime leisti, kad viskas žlugtų. Matėme daug kur e, tokių situacijų dabar Kipre. Tai vyksta, taigi reikia labai atidaus stebėjimo, atidžios priežiūros, kaip E, tvarkosi finansinė sistema ir negalime gyventi vien tik tai iliuzijose. Na ir tas klausimas, kuris tiksliai man buvo adresuotas, pono Sondegardo klausimas apie infrastruktūros projektus, kuriuos aš inicijavau, kai buvau ministras prieš daugelį metų. Prieš 25 metus aš įvedžiau savoką Graikijoje, kad kai kurių stambių infrastruktūros projektų atveju būtų naudinga ne vien tik tai mokesčių mokėtojams primesti naštą už tuos projektus, bet panaudoti ir vartotojų indėlį. Vartotojas turi irgi prisimti dalį naštos. Tokiu būdu mes ir sukūrėme konkurenciją, e, konkursą Graikijos Atenų oro uostui, būtent kiekvienas keleivis prisideda prie finansavimo. Arba, pavyzdžiui, magistralėse yra rinkliavos, arba tiltas, kuris vakarinę dalį Graikijos sujungia, irgi yra apmokestintas. Ar tai yra kritika? Kritika ši yra tikrai nepagrįsta. Kritikuoti galime štai ką kai buvo įgyvendinti tie trys svarbus projektai Graikijoje, daugiau niekas nebuvo daroma lygi dabar. Vienintelis Graikijoje oro uostas, kurį, už kurį moka vartotojas ir nemokesčių mokėtojas, yra Ateino oro uostas. Ir kiekvienas Graikijoje oro uostas turėtų būti toks, turėtų būti finansuojamas vartotojų, o nemokesčių mokėtojų. Deja, taip nėra. Vėlgi dėl regionų aš anksčiau uh, apie juos kalbėjau. Sakiau, kad jie nenori, kad būtų paliesta ta šventoji karvė. Netgi oro uostuose jie nori privatizuoti oro uostus. Nenori privatizuoti oro uostų, nes nenori liesti žmonių, kurie ten dirba. Aš džiaugiuosi dėl savo projektų, aš manau, kad jie yra geri pavyzdiniai projektai Graikijoje. Ačiū. Dėkuoju, ponė Manos. Dabar Ponas Knapen, kuris turi išeiti anksčiau, atsakys į klausimus. Ačiū. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau atsakyti į kuriuos man užduotus klausimus. Ypač ponas Šacimarkakis man daug klausimų uždavė. Jis kalbėjo apie e, MVI garantijų fondą. Pirmiausia, gerai tai, kad prasidėjo tas dalykas. Viskas vyksta palaipsniui, tačiau sistema pradėta. Kodėl užtruko viskas taip ilgai? Kaip sakė ponas Reichenbach, bankai buvo ir vis dar dabar yra sudėtingoje situacijoje, neužtikrintoje situacijoje, ne vien dėl to, kad reikėjo atkurti kapitalą, bet ir dėl to, kad tokiuose šalise kaip Graikija, kur yra problema dėl valstybės kredito kreditinio patikimumo. Kitas dalykas yra tas, kad turime įgyvendinti MVI garantijų projektą kartu su kitais partneriais komisija, kur čia struktūriniai fondai yra svarbus, taip pat bankai suvaidina vaidmenį ir mes nesame koks tai mažmeninis bankas. Graikijos bankai turi patvirtinti MVI paskolas ir pristatyti jas mums prašy, prašant kompensavimo. Na ir mes turime įvertinti, ar galime dirbti su įvairiais partneriais ar ne. Ir e, aišku, yra tam tikrų apribojimų, taisyklės, reglamentai, kurie yra susijęs su struktūrinių fondų panaudojimu ir turime kažkaip e, išsisukti. Kaip sakiau anksčiau, bandome reaguoti į padėtį Graikijoje, tačiau tą darydami mes panaudojame tas priemonės, kurių anksčiau nenaudojome. E, Taigi mes kartu su visais kitais partneriais irgi mokomės. Tačiau, kaip sakiau, gerai yra tai, kad e, pradėjome darbą ir galiausiai būtent fondas turėtų įnešti vieną ar nedaugiau kaip vieną milijardą eurų į MVI sistemą. Tada kitas klausimas. Didelių stambių projektų klausimas. Jūs kalbėjote apie metro, metro B planą Salonikuose. Puikiai supratau, ką turite omenyje. Mes planuose esame kartu su Europos komisija numatę daug dėmesio skirti Horizontas 2020 programai, investicijoms į ateitį, tai reiškia investicijoms į inovacijas, į tvarumą, o ne vien tik tai investi, invest, investicijoms į senus dalykus, na, magistralės, keliai, tiltai ir panašiai. Taigi, mes įvertinome tuos projektus, kurie buvo pasiūlyti, kurie buvo įtraukti į sąrašą, 181 projekto sąrašą, kuris yra pateiktas ataskaitoje. Tai yra projektai, kurie aktualūs, naudingi, kuriuos įmanoma įgyvendinti, kurie prisideda prie ekonominio augimo. Metro yra vienas iš jų. O po to galiu jūs e, nuraminti, kad tikrai pas mus yra labai griežta nepriklausoma vertinimo sistema, bandant įsitikinti, ar tie projektai yra, yra racionalūs ir įgyvendintini. Ir tikrai mes labai daug tikriname ir konkurencingumo labui turime į tvarumą ir inovacijas investuoti ir turime visuomet suskaičiuoti iki dešimties prieš perinant prie naujo kelio tiesimo. Kitas klausimas, kurį uždavė ponas Odi dėl mūsų banko priežiūros. Na žinoma, pas mus yra direktorių valdyba, yra audito komitetas, yra reitingo agentūros apskritai, turime NBO, kurie vertina mūsų projektus ir jūs taip pat turime. Mes esame ES bankas, taigi jūs tikrinate mūsų veiklą, turime teikti jums ataskaitas. Taigi mes atvirai ir skaidriai viską darome. Ir kaip sakiau, kasmetinėje audito ataskaitoje apie visą tai yra kalbama. Mūsų metinėje ataskaitoje visą tai aptariama. Taigi tikrai mes nesijaučiame neskaidrus, nesijaučiame neatskaitingi. Ačiū. Ačiū. Dėkoju ponui Knapenui už atsakymus. Matau, kad paskutiniai pastabai dar reikia žodį suteikti ponui Jean-Pierre Jean D. Ačiū. Generalinė direktorė, aš nesakiau, kad jūs nesate skaidrus. Aš pasakiau, kad nėra bankų priežiūros kai vyriausybių valstybių vadovai, kai komisaras Barnie teigia, kad visos kredito institucijos turi būti prižiūrimos, jūs nesate prižiūrimas ir aš apgalėstauju, kad jūs sakėte, jog pas jūs viskas tvarkoje, pas bankų priežiūros pas jūs nėra. Ir yra įmanomas vienas sprendimas, ponas Trišė su Maštadu suradė buvo tą sprendimą, būtent teisinis pagrindas bankų sąjungai. Aš pasiūliau pakeitimą, kurį patvirtino parlamentas, kuris buvo atmestas trilogo metu. Uh, Aš atsiprašau, šiandien ne ta tema yra aptariama, bet tikrai tvirtinau, kad pas jūs bankų priežiūros nėra. Jūs esate skaidrus, čia dėl to problemos nėra. Ačiū, ponia Odį. Ponia Knapin. Ar norėtumėte sureaguoti į šią pastabą? Aš turbūt turėsiu pakartoti tiesiog savo žodžius. Aš sutinku su ponu Odi, tai ką jisai pasakė, tačiau tai nėra šios dienos klausimas. Uh, Gerai, Tuomet siūlyčiau pap, e, pasisakyti paskutiniam mūsų kalbėtojui, ponui Wolf, e, kad jis ir pasiūlyčiau jam prisijungti prie mūsų čia, prezidiume. Dėkoju ponui Knapen už dalyvavimą šiame klausime ir už buvimą čia šalia mūsų. Čia po šito trumpo organizacinio pokyčio galėsime pratesti klausimą. Hello. Hello. Hello, Kunsambo. Yeah, I now would like to welcome here. Taigi, dabar norėčiau pasveikinti čia prie mūsų prisijungus pona Guntram Wolf, tai yra Briuselėje įsikūrusio idėjų instituto Briugel, direktoriaus pareigas laikinai einantį e, žmogų. Aš kiek supratau, e, man buvo, buvau informuotas, kad vyko labai įdomi diskusija. E, Ir yra įdomu sužinoti, kokias išvadas galime iš tos diskusijos padaryti ir kokias rekomendacijas galėtume pateikti e, atsakingiams asmenims ir institucijoms. Taigi suteikiu žodį ponui Wolf. Chairman, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Nemanau, kad norėčiau daryti visos šios ryto diskusijos išvadas, tačiau aš norėčiau uh, pakalbėti apie pastarąją ataskaitą, kurią nesiniai paskelbėme dėl Europos um, sąjungos finansinės paramos eurozonos šalims ir finansinio paramos programų įgyvendimą Graikijoje, Airijoje ir Portugalijoje. Uh, iš ekonominės perspektyvos mes visą tai e, atliekame šios veiksmus, tačiau taip pat aišku ir vadovaudamėsi trojkos ir e, e, nu, rekomendacijomis ir sprendimais. Ir aš suteiksiu dėmesį, aišku, šiandieną į Graikiją, tačiau jeigu laikos, laiko dar turėsiu, pateiksiu išvadas ir dėl trojkos išvadų. Kalbant apie tų, tų trijų šalių palyginimą. Graikijos programa buvo mažiausiai sėkminga lyginant su Airija ir Portugalija. Ir norėčiau pabrėžti, kad pasirinkome pavadinimą labai atsargiai, pavadinome iš ankstyvuoju įvertinimu, kadangi visos trys programos vis dar vyksta ir mes norime užtikrinti, kad tai e, nebūtų vertinama kaip galutinis įvertinimas, kadangi jis dar nėra pabaigtas. Manau, kad pirmiausia, ką turime įsisamoninti, galvodami apie finansinės paramos programas eurozonoje, tai yra specifinės e, finansinės paramos sistemos e, e, savybės. Turime labai konkrečias specifines, e, specifinius apribojimus, kurie normalaus programavimo kontekste e, valstybėms narėms, e, e, atsiprašau, valstybėms teikiamos, pagal jas teikiamos kitokios, kitoks finansavimas, pagal kitokias taisyklės, aš turiu omenyje už ES ribų esančias valstybės. Tačiau šiuo atveju mes turime tam tikras taisyklės ir Graikijai ypač tai buvo svarbu, kad nebuvo jokių Europos institucijų, kurios galėjo teikti finansinę paramą Netgi buvo daugelio manoma, jog finansinė parama pinigų sąjungoje apskritai yra uždrausta nelegali. Kitaip tariant, Graikija buvo pirmoji šalis, kuri patyrė e, šis, šios, šios naujus veik, veiksmus ir tai, aišku, turėjo e, labai aiškių e, pasiekmių Graikijai ir visai eurozonai. E, ir trojkai. Ir, e, taigi Graikijos situacija yra ypatinga. Kitas aspektas, kai kalbame apie sąnaudų efektyvumą, mes turime kalbėti apie įdėtas pastangas, e, tai yra paramą pačią ir rezultatus. Kalbant apie tai, kas yra e, daroma įgyvendinant šias programas, reikia pabrėžti, jog visos trys programos visose trijose valstybėse buvo labai plataus masto E, grinai vertinant nacionaliniais standartais, ypač Graikijoje, tai buvo stambus projektas, dešinėje jūs matote, koks yra BVP e, e, dydis ir pagal jį vertinamas programos mastas per pastarosius 20 metų teikta, e, teikta parama dvi, e, dviems, val, lyginant su dviem valstybėmis, pažiūrėjau, e, dvi pasaulio valstybės ir akivaizdžiai išsiskiria. Graikijoje vykdyta programa buvo ypatingai didžiulė, kaip jūs matote. Tai yra labai, labai didžiulis, didžiulis paramos programa ir, ir, ir užmanti tikrai didžiulę finansų dalį, e, vertinant ją pagal BVP apimtis, BVP dydį. Taigi, Graikijos programa nepaprastai plataus masto. Ji taip pat didelė lyginant su kitomis ES e, finansavimo programomis. Čia mes lyginame Ruma, Rumunijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Portugalijoje ir Airijoje dar e, vykdomas e, finansavimo programas. Taigi Graikijos programa apima daugiau kaip 120 procentų BVP. Tai yra tikrai didžiulis skirtumas lyginant su kitomis šalimis. O kalbant konkrečiai apie Graikiją, manau, kad būtina pasakyti, jog programos pradžioje disbalansas e, Graikijoje buvo tikrai didžiulis ir gilus, visapimantis. Ir įnamosios sąskaitos deficitas buvo didžiulis, e, biudžeto deficitas didžiulis, e, labai silpnos administracinės struktūros ir pajėgumai apie tai jau kalbėta šį rytą ir taip toliau. Taigi didžiuliai, didžiulis disbalansas. Kitas dalykas yra tai, kad pirminė e, programos struktūra nebuvo visiškai uh, tvari. Pradžioje uh, buvo uh, gana akivaizdu, jog vėliau reikės daryti korekcijas. Programa nebuvo pakankamai tvari dėl, uh, dėl skolos. Uh, tvarumo, dėl būtent skolos valdymo gebėjimų ir dėl to, kaip e, bus panaudotos e, e, artimiausiais metais bus panaudota finansinė para, parama. Pradžioje, programos įgyvenimo pradžioje buvo sustelkta į fiskalinius korekcijų klausimus ir jūs galite matyti, jog labai stipriai pasikeitė trojkos mąstymas apie tai, ką konkrečiai reikia spręsti. Pradžioje buvo sutelkta į uh, E, finans, viešųjų finansų e, pertvarkymą e, ir sureguliavimą. Programos gyvendimo viduryje buvo iškus mąstymo pokytis, kad reikia spręsti ir struktūrinius klausimus, tai yra administravimo reforma, rinkos liberalizavimo užtikrinti ir taip toliau. Taigi programos akcentai nuolat keitėsi. Labai atsiprašau, esu ekonomistas, dėl to esu priverstas jums parodyti E, skaičius, noriu pademonstruoti labai paprastą palyginimą. Mes lyginame, nekalbėsiu apie Airiją ar Portugaliją, tik tai apie e, Graikiją čia šiuo atveju, mes lyginame tai, kaipgi programa buvo e, pradėta 2010 metais. Ir jos, tos programos prognozijas, ko pasieks Graikija po keleto metų ir tai, kaip situacija atrodo šiandieną, 2013 metų, e, konkrečiai vasario mėnesį. Matome, jog e, BVP ir vidaus e, paklausa stipriai sumažėjo, daug labiau negu buvo prognozuojama. Programos pradžioje buvo prognozuojama, kad Graikija ir Graikijos BVP sumažės 3,5 procento tačiau galų gale paaiškėjo, kad per tą laikotarpį jis sumažėjo 21 procentų. Taip pat matome, kad mm, vietos paklausa e, taip pat stipriai padidėjo, e, sumažėjo, nors buvo prognozuojama, apie, e, kad, kad sumažėjimas sieks 12 procentų, tačiau iš tiesų tai buvo 28,5 procento. Dėl to stipriai išaugo nedarbas, buvo prognozuojama, kad jis bus 15 procentų 2015 metais, tačiau paaiškėjo, jog jo, e, jau 2013 jisai siekia 27 procentus. Yra ir gerų naujienų. Pirmoji yra ta, kad bendroji vyriausybės, tai yra viešoji valstybės skola, e, e, tai yra deficitas, biudžeto deficitas yra mažesnis negu buvo numatyta. Viešieji finansai buvo pakoreguoti, sureguliuoti, turint, atsižvelgiant į e, biudžeto deficitą, kadangi, aišku, vyriausybė neturėjo didelio pasirinkimo, nes e, didesnis biudžeto deficitas būtų reiškęs didesnę finansinę paramą, o jos, ji nebuvo numatyta. Kitas įdomus faktas yra tai, kad e, gerokai E, neigiamas e, biudžeto balansas gerokai mažiau e, keitėsi į blogąją pusę, taigi mes matome, kad ir bendra valstybės skola vis dėlto didėjo gerokai mažiau negu mes prognozavome. Ir kodėl yra toks didelis skirtumas tarp, tų, tarp, tarp skol, skolos prognozių ir realaus, e, e, realo, realaus skolos dydžio. Ir aiškėja, jog e, čia svarbus trys veiksniai. Pirmasis yra tas, kad 2009 metais, pradėjus įgyvendinti programą, finansinė situacija buvo daug dides, sudėtingesnė, fiskalinė padėtis buvo daug sudėtingesnė, negu buvo oficialiai žinoma. Tai reiškia, kad po pusės metų trojkas suvokė, kad įsiskolinimo lygis yra 40 procentų e, BVP didesnis negu buvo skelbiama. Atsiprašau, turiuomenyje 14 procentų. Kitas svarbus ir ko gero svarbiausias veiksnys yra tai, kad BVP, e, skolos ir BVP santykis e, buvo toks, jog BVP, e, BVP ir skolos santykis e, padidėjo ir tai reiškia, jog valstybės įsiskolimas stipriai buvo pernelyg didelis, daug didesnis negu buvo e, manoma. Ir, mm, jau sakiau, jog Trojka optimistiškai vertino privatizavimo rezultatus ir tai, ką mes čia matome, E, norėčiau Jums pažvelgti 2015 metų skaičius, kurie e, rodo e, skirtingus trojkos dokumentus ir jos prognozijas, kiek milijardų reikės iki 2015 metų, kurie turėtų būti gauti iš privatizavimo. Programos pradžioje 2010 mm, gegužės mėnesį buvo tikimasi, kad Graikijos vyriausybė E, gaus 5 milijardus e, eurų pajamų iš privatizacijos, tačiau e, dėl įvairių korekcijų privatizavimo procesas, kuris 11 metų Liepos mėnesį ypatingai suintensyvėjo, kai Trojka pareiškė, jog iš to privatizavimo proceso buvo gauta mažiau negu daugiau negu, negu pradžioje ir dabar e, prognozijas yra gana optimistinės. Kai buvo periodas, kuomet tai programai kilo, pavo, kilo pavojus, e, jos įgyvindinamumui kilo, kilo pavojui, panašu, kad e, dabar viskas stabilizavosi ir pajamos iš privatizavimo bus stabilios ir kylančios. Šį rytą mes jau kalbėjome apie pradinių sąlygų peržiūrą ir E, dide, daugiau, didesnis, e, e, daugiau sutarčių, didesnis sutarčių pasirašymo skaičius, negu numaty, buvo manoma. Ir buvo tikėtasi, kad eksporto sektorius labiau prisidės prie ūkio augimo ir atitinkamai paskatins sutarčių sudarinėjimą vidaus rinkoje. Taip pat labai išsamei kalbėjome apie politinės ir administracinių struktūrų trūkumus Graikijoje trojka pradžioje nepakankamai įvertino sunkumus, su kuriais susidurs, kalbant apie e, programos įgyvendinimą ir taip, tai, tai tuo požiūriu ši programa labai skiriasi nuo programų įgyvendinimo Airijoje ir Portugalijoje, nes tenai e, šio, šio, šios problemos nebuvo tokios didelės. Taip pat norėčiau Jums priminti, uh, įvairias diskusijas, kurios vyko dėl skolos restruktūrizavimo. Tai e, labai didelį įtaką darė ir programos tvarumui, kadangi reikėjo išsiaiškinti, kaip e, toliau e, vykdyti veiksmus, kaip padėti Graikijai, kokių konkrečiai veiksmų imtis, ar, ar jie bus efektyvūs ir taip toliau. Taip pat buvo e, daug diskutuojama apie Graikijos galimybės išeiti iš šios e, krizės ir galbūt jos e, būtinybę palikti eurozoną ir tai labai paveikė Graikijo, pasitikėjimą Graikijos ekonomiką. Kalbant apie rekomendacijas, yra labai sudėtinga pasakyti, ką reikėtų pagerinti, nes po viskam, po praėjus laiku jau galima daug paprasčiau viską pasakyti, tačiau aš norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, kalbant apie ankstyvą, e, e, kalbant apie skolos restruktūrizaciją, kuo anksčiau tai padaryti būtų prasminga. Tačiau, aišku, tai yra susiję ir su tam tikrais finansinio nestabilumo pavojais, tačiau 2011 metais e, įvykdyta skolos restruktūrizacija būtų gerokai labiau padėjusi Graikijai įveikti savo sunkumus ir sumažinti e, neįgiamus padarinius visai eurozonai. 2011 metais mes e, E, daug įvairių privačių e, e, skol, skolos, įvairių skolų privačiame sektorija Graikijoje padengiame iš viešųjų sąnaudų, viešųjų lėšų. Ir aišku, kas yra labai svarbu, reikia pagerinti pati, Graikijos patikimumą, jos pasitikėjimą šią šalimi, pasitikėjimą trojką ir jos sprendimais. Ir reikia apibendrinant pasakyti, kad e, Graikija, tai, kad Graikija vis dar eurozonoje yra tikrai didelis pasiekimas, didelis e, įvy, dalykas, tačiau vis dėlto programos e, visų aspektų įgyvendinimas, sėkmingas įgyvendinimas dar nėra pasiektas ir e, ko gero dar keletą metų užtruks, kol Graikija. E, E, galės atsisakyti bet kokių finansavimo e, programų, teikia, kurias e, teikia, padeda įgyvendinti ES. Pabaigoje norėčiau dar pateikti paskutinę skaidrę apie trojką. Aš negalėjau pristatyti šių klausimo e, išsamei, tačiau jūs galite paskaityti apie tai mūsų tinklalapyje. Įvairių institucijų vaidmuo e, bendradarbiaujant su Graikija ir apskritai su kitomis valstybėmis narėmis yra labai svarbus. Mums reikia e, labai aktyviai įtraukti Tarptautinį valiutos fondą. Jis, e, jo vaidmuo turėtų pasikeisti. Yra trys galimi variantai, kuriuos čia pristatome. Trečiasis mūsų manimo yra pats geriausias. Tai yra e, tam tikro e, e, skolintojo katalizatoriaus vaidmuo, funkcija, tai yra jis nebūtų stambus skolintojas. E, keli procentai Tarptautinio valiutos fondo teikiamos paramos būtų ko gero tinkamas sprendimas. Ir taip Graikija, jeigu to norėtų, galėtų lengviau atsisakyti mūsų finansavimo programos. Kitas klausimas yra Europos komisijos vaidmuo. Europos komisija yra dabar keistoje padėtyje trojkos kontekste, kadangi Europos komisija neveikia kaip Europos komisija šiame kontekste. Ji e, veikia e, valstybių narių vardu, Europos, e, neveikia kaip komisijos kolegija, jos įgaliojimai yra suteikti Europos. E, Europos stabilizavimo, mecha, pagal stabi, Europos stabilizavimo mechanizmą ir aš manau, kad tai yra probleminis dalykas, kadangi komisija pati, e, e kuri pati yra kolegija, ne, nėra e, dėrybų partnerė šiuo atveju. E, tai gerokai silpnina mūsų programą, kadangi e, ši institucija veikia valstybių narų vardu ir tai sukuria papildomų problemų. Taip pat mes manome, kad finansinės paramos programos turėtų būti vykdomos e, e, specialios institucijos, kad ši programa būtų vykdoma kiek įmanoma tikslingiau. Ir ko gero vienas iš variantų, kaip būtų galima Europos stabilizavimo mechanizmą e, paversti palaipsniui Europos, e, Europos e, valiutos fondų, tai galėtų būti, tai galėtų būti tikrai naudingas žingsnis, tai, taptų, tai būtų tam tikra bendrijos institucija. Ir taip pat, aišku, svarbu, svarbus, svarbu vaidmenį atlieka Europos centrinis, centrinis bankas. Jis net ir vykdydamas vienos prižiūr, prižiūrinčios institucijos vaidmenį, vis dar tuli, šis bankas vis dar turės e, išsakyti savo poziciją vienu ar kitu klausimu. Tačiau um, gali būti taip, kad e, Europos centrinis bankas tokiu atveju galėtų um, susidurti su tam tikra ko, interesų konfliktu, kadangi jo, jo mandatas apibrėžia kitus dalykus. Taigi e, čia gali būti tam tikrų problemų. Ir kalbant apie e, atskaitomybės gerinimą, manome, jog Europos parlamentas turėtų vykdyti aktyvesnę programų priežiūrą, tačiau tuo pat metu neturėtų Europos parlamentas priimti galutinių sprendimų e, dėl šios programos įgyvendinimo. Uh, E, tiesiog prisidėti prie tos programos funkcionavimo kontrolės. Oh, uh, Ačiū, pana, pana Bulkai, už tai, kad laikėtės numatytą laiką ir kad e, pristatėte mums savo tyrimą. Dabar norėčiau suteikti žodį trumpoms diskusijoms šio svarbių klausimų ir mūsų komiteto nariams. Skilakakis, ponė Skilakakis, jums pirmiausia teiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, pane Vulfai, už jūsų tyrimą. Aš dabar. Dabar atsidūrė tokia situacija, kad 2012 e, metais paklausiau, tiksliau paprašiau, kad e, reforma a, e, turėtų būti vykdoma taip, kad turėtų būti išlaidos mažinamos, o ne a, a, didinant mokesčius. Taigi, panas Olirėdas tuo metu nurodė parlamente, kad kažkokios a, jokingos sumos yra sutaupomos. Tai aš norėčiau konkretų klausimą jums užduoti. Tačiau jūs paminėjote, bet nelabai aiškiai. Didžiausia opozicinė partija 2010 metais, 2012 e, metais buvo, e, dabar tai yra valdančioji partija, buvo e, prieš šitą pokyčių programą. 600 tūkstančių bedarbių daugiau dabar yra, negu buvo prognozuota. Tokia yra realybė. Taigi, kaip Jūs manote, kaip tai galėjo įvykti? Mes sukaupsime šiek tiek klausimų, Jorgo, jums dabar žodis. Aš, jūs dabar komentavote šiek tiek Europos parlamento vaidmenį, aš tik grįšiu prie to prie savo baigiamuose pastabose. Aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs reaguosite į pono Reichenbacho pasisakymus, į atliktus darbus. Na, sukurtas generalinio sekretoriaus vyriausybėje pareigos, tai yra dar viena pareigybė viešajame sektoriuje Na, galbūt iš tiesų pats Graikijos įvaizdis ir viešojo sektoriaus įvaizdis e, pagerėjo, nes e, trojkos ataskaitose kaip tik matosi, kad pasiekta pažanga ir e, pozityviau šiek tiek reaguojama dabartinius pokyčius. Kodėl taip atsitiko? Ar, norėčiau užduoti Jums klausimą, ar taip atsitiko dėl to, kad buvo iškeltas tikslas Mhm. būtent pasiekti vidinę devalvaciją ir kad tai turėjo būti padaryta. Tai kad, tai kad būtent turėtų būti sumažinti atlyginimai ir kainos sumažės, ekonomika taps konkurencingesnė. Kitas dalykas tai yra a, pirminis perviršis. Tai iš tiesų, kaip jisai susitarė, ar mokesčių sistema pagerėjo, ar, ar PVM E, padidintas prie to prisidėjo nuo 18, nuo 18 procentų iki 25. E, tai ar čia prisidėjo ir investicijos, ir vartojimas. Ir paskutinis klausimas yra susijęs e, su tuo, kad piliečiai seka mūsų diskusijas per tiesioginę transliaciją. Ar jūs matote privačiame sektoriuje kokius nors elementus, kur, kuriuos reikėtų dar pagerinti, pavyzdžiui, kad galėtum įmonės geriau įsitraukti į rinką arba kad gautų geresnį finansavimą. Ar iš tiesų tinkamai vykdomas darbas šiuose srityse? Ačiū Jorgo. Dar tik vienas, dar viena kolegė liko, kurį norėtų pasakyti, Inės Jelasender. Kiti kolegos, jeigu norėsite pasakyti, taip, po panios Ajas. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Wolfui už e, šį įdomų tyrimą ir e, šio tyrimo rezultatus. Aš norėčiau užduoti kelis klausimus susijusius šių tyrimų. Susidaro įspūdis, kad e, Graikija yra labai smarkiai remiama, jūs tai parodėte, kad Tartulinis valiutos fondos ir Europos lėšos e, yra skiriamos Graikijai. Tai norėčiau paklausti, kodėlgi tokia maža pažanga pasiekiama Graikijoje, nepaisant tos e, paramos, kuri tikrai yra labai didelė. Kur yra tos problemos? ir kas e, prisidėjo prie to, kad šita pagalba nepadėjo pasiekti didesnės pažangos. Ir antras klausimas man kelia didelį susirūpinimą, tai būtent tos prognozijas, kurios e, buvo nustatytos anksčiau, iš tiesų labai skiriasi nuo realybės, kuri yra dabar. Ar kitose valstybėse irgi, irgi buvo taip pat Airijoje ir Portugalijoje buvo taip pat e, skelbimos prognozės, čia mes trumpai matėme tik lentelės, Ispanijoje e, taip pat e, prognozės skyrėsi nuo galtinių rezultatų. Taigi, kas iš tiesų kaltas dėl tokių neteisingų prognozių, ar čia ekspertai buvo nekompetitingi, ar čia uh, priemonės buvo netokios, nes baisu, kad ir ateityje pasikartos tokie, tokie dalykai, kad prognozijos tikrai nepasitvirtins. Norėtume užkirsti tam kelią. Na, ponas Raikanbakas, kuriuo aš tikrai tikiu, pasakė, kad 2013 metais Graikija kaip tik tai trauks, daug, pritrauks daugiau turistų ir eksportas padidės. Tas pats sakoma ir apie Ispaniją nors Ispanijos atveju sakoma, kad kainos taip smarkiai sumažėjo ir e, atlyginimai taip sumažėjo, kad mes dabar e, eksporto atžvilgiu esame labai konkurencingi. O kaip e, atrodo situacija Graikijoje? Panas Reikenbachas kalbėjo apie tai, kad eksportas bus tas pagrindas, tas ramstis, kurio bus pagristas ekonomikos atsigavimas Graikijoje 2013 metais. Jūs pasakėte, kad e, eksportas iki šiol nebuvo toks geras. Graikijoje galėtumėt paaiškinti. Ačiū. Turime nemažai klausimų, prašau. O ne, Wolf. Ačiū už visus įdomius klausimus. Tikiuosi, kad galėsiu bent jau iš dalies e, juos atsakyti. Pirmiausia, pirmasis klausimas, jį, kažin ar galiu atsakyti, nes mes politinės gilios analizės netlikome. Taigi, kaip ekonomistas, aš nuo, susilaikyčiau nuo to klausimo. E, dabar perėsiu prie pono Šacimarkakis klausimo dėl to, ar situacija objektyviai pagerėjo. Pirmiausia, manau, kad galime objektyviai teikti, kad finansavimo sąlygos labai smarkiai pagerėjo. Finansavimo sąlygos buvo labai prastos prieš vienerius metus, dabar jos vis dar blogos, bet jau geresnės nei buvo prieš vienerius metus. Taigi, ta prasme tikrai tai yra objektyvus patobulėjimas. Dabar bandant išsiaiškinti, kodėl patobulėjo situacija, tą padaryti sunku e, vertinant akademiškai, Žinoma, Centrinio banko pareiškimai suvaidino svarbu vaidmenį ir svarbu buvo ir, buvo ir tai, kad buvo liautasi kalbėti apie Graikijos išstojimą iš eurozonos. Ir aš manau, kad apskritai tai buvo klaida apie tai kalbėti. Ir tai turėjo labai daug neigiamų padarinių Graikijos ekonomikai. Jūs kalbėjote apie vidinį, vidinę devalvaciją. Manau, kad programos pradžioje pagrindinė klaida buvo tai, kad nebuvo skirta pakankamai dėmesio vidaus devalva, devalvacijai. Pirmame trojkos darbinėme dokumente apie tai buvo kalbama, buvo kalbama apie 14 ar 13 atlyginimą, ar išsaugoti jį ar ne. Ir trojka tuo metu oficialia, doku, oficialiame dokumente pasakė, kad ne, ne negali būti e, tokių atlyginimų, nes tai e, atlyginimų tvarumui, e, skolos tvarumui kenkia. Tačiau jeigu koreguojamos kainos, tuomet tai turi takos kiekybei ir atlyginimams. Na ir pastarai, pagal pastarosius skaičius matome, kad atlyginimai labai smarkiai sumažėjo darbo kaštai irgi sumažėjo, taigi konkurencingumas padidėjo tik tai dėl to. Ir neramina tai, kad tai ne, ne, nesispindėjo kainose. Kaštai mažėjo, o kainos vis tiek didelės. Viena vertus suvartojimu, vidiniam suvartojimui tai kenkia, nes atlyginimai mažesni. Antra vertus tai sumažina jūsų galimybės eksportuoti. Ir tai yra reali problema, ji yra susijusi su Graikijos ekonomikos struktūra, konkurencingumu ir konkurencija Graikijos ekonomika ir reformomis produktų rinkos ir panašiai. Ir aš tikrai manau, kad konkurencijos politika ir reguliavimo politika turėtų čia suvaidinti paskutinį vaidmenį. Taigi ko tiksliai reikia. Sudėtinga būtų pasakyti, reikalingi tokie ekspertai kaip ponas Reichenbeck, Europos komisijos ekspertai, kad jie aiškiai įvardintų, ką reiktų konkrečiai padaryti. Dabar kalbant apie pirminį perviršį ir pakoregavimą, aš sutinku, kad fiskalinis pakoregavimas yra labai svarbus, tačiau tam tikri dalykai nebuvo padaryti taip, kaip turėjo būti padaryti pavyzdžiui, mažinant neproduktyves išlaidas, didinant tuos mokesčius, kurie, skalintų, kurie, kurie mažiausiai pakenktų augimui. Tačiau tai nebuvo padaryta ir Graikijos atveju buvo tam tikrų problemų. Aišku, mes e, gal ir prašome per daug. Mokesčių struktūrą tinkamai sureng, e, suorganizuoti nėra lengva. Ir tai ne tik šios programos kontekste, bet ir kitose ekonomikose aktualu. Na, reikia atsisakyti, mažinti tuos dalykus, kuriuos lengviausia mažinti, investicinės išlaidos ir, ir, ir panašiai, ir didinti tuos dalykus, e, kuriuos lengviausia didinti, darbo mokesčiai, PVM ir panašiai. Taigi mes norime geresnės mokesčių sistemos, norime padidinti mokesčių inspekcijų pajėgumus, uh, kad jos galėtų rinkti mokesčius iš turtingų šeimų, turtingų korporacijų ir panašiai. Čia yra ir lygybės klausimas, kalbant apie mokesčių surinkimą. Na ir visi tie dalykai nėra tobuli, bent jau kol kas, dabartinėje stadijoje. Tai tie galėčiau gal pasakyti. Dabar kalbant apie privatų į sektorių, ar pri, privačiam sektoriu pakankamai yra padedama. Uh, žinoma, geriau nei, nei prieš vienerius metus, tačiau vis tiek manau, kad dar prireiks nemažai laiko, kol turėsime gyvybingą Graikijos eksporto sektorių, kuris auktų pakankamai. Gal galite paaiškinti, kodėl privatus sektorius jūsų manimų yra geresnėje situacijoje? Taip, finansavimo sąlygos yra geresnės, prieiga prie kreditų yra geresnė nei buvo prieš e, metus finansavimo sąlygos pagerėjo. Dabar jūsų klausimai, lyginant su kitomis šalimis. Aš nekalbėjau apie kitas šalis, tačiau tikrai Graikijoje e, prognozijas buvo visiškai neteisingos, lygnant su kitomis šalimis. Airijoje, trojkos pradžioje, prognozijas šimtų procentų pasiteisino. Taigi, Airijos atveju programa buvo įgyvendinta vienas prie vieno, labai, daug, ne, labai nedaug nukrypimų buvo. Viskas buvo pagal prognozes atlikta, o čia Graikijoje tas nukrypimas yra milžiniškas. Dabar kalbant apie eksportą, tai apie ką kalbėjo ponas Reichenbach yra e, teiginiai, kad 13 metais eksporto situacija pagerėjo. Jeigu pažvelgtumėm visą programavimo laikotarpį ir prognozes, matome, kad eksportas nėra toks, koks turėtų būti. Per tą laikotarpį eksporto situacija buvo prasta ir tikrai nebuvo jokių esminių pagerėjimų eksportas rytyje. Dabar, būtent dabar, šiuo momentu, galbūt turizmo sektorius atsigauna, aš nežinau, dar ne, neanalizavau, galbūt, tačiau vertinant visą programavimo laikotarpį eksporto sektorius tikrai neatsigavo ir neduoda gerų rezultatų. Tai tiek. Ačiū, ponia Wolf, už tai, kad atsakėte trumpai sudėtingus klausimus. Ir dabar, žvelgdamas į laikrodį, matau, kad tikrai 12.30 turime baigti darbą. Ir, bet negalime nesuteikti paskutinio žodžio Jorgui. Ir dar Teodoras kažką nori pasakyti. 30 sekundžių. Report. Trojkos ataskaitoje mes e, numatyta, kad privataus sektoriaus kreditavimo e, rodiklis buvo minus 3 procentai. Kodėl jūs sakote, kad yra e, didelis pagerėjimas? Ar galėtumėte atsakyti per vieną minutę? Reikia pripažinti, jog finansavimo palūkanų normos stipriai sumažėjo. Ir aš negaliu sakyti, nesakau, kad e, kiek pagerėjo e, situacija, aš tik sakau, kad ji pagerėjo, nes pagerėjo e, finansavimo sąlygos ir palūkanų normos sumažėjo. Tačiau aš suprantu, kad tas tai nėra ypatingai daug optimizmo kelintis dalykas. Ačiū, dėkoju ponui Wolf ir dabar norėčiau steikti žodį mūsų pranešėjui Jorko Mahatsimakakis. Ačiū. Pirmiausia, dėkoju, kad kalbėjote aiškiai, kad trojka, e, e, trojkai e, buvo dvigubų, dviguba problema kilusi, nes čia mes matome ir tam tikrą demokratinio legitimumo problemą. Trojka, kaip jūs ir šiek tiek sakėte, e, komisijos ataskaitos trojkoje apie Europos e, stabilizavimo mechanizmą yra labai sudėtingas dalykas, kadangi komisija neveikia kaip kolegija, kaip institucija. Mums ir e, mes matome tokią susiskaldžiusi valdymą, kur neaišku, kas už ko stovi, kas už ko pasislėpęs. Ar čia darbo grupės e, uždaviniai ir įgaliojimai yra svarbiausi, ar, tro, ar trojka, centrinis bankas, ir žiūriu į ponę Greslę, e, pagal Graikijos teoriją, čia gal graikai, ir, atsiprašau, vokiečiai, Vokietija yra ta, ta pagrindinė varomoji jėga. Dėkuoju ponui Reichenbach, kad jis čia šiandieną atvyko ir su mumis e, padarė tai, ko jūs ir prašėte. Tai yra, jisai e, e, prisideda prie to priežiūros vaidmens, kurį atlieka ir, ir Europos parlamentą. Puiku, kad mes apie tai padiskutavome. Aišku, aš būčiau tikėjęsis didesnio atvirumo šioje diskusijoje, tačiau tai yra nebloga pradžia. Kodėl ji tokia svarbi? Nes mes prarandame Europos piliečių tikėjimą, pasitikėjimą mūsų proje, šio projektu. E, pinigai yra labai mm, nedidelis, labai, e, labai ribotas išteklius. Ir daug mūsų kolegų pabrėžia, kad kiekvienais metais šiame procese mes suvokėme, kad susitarėme su daugybė pavojų, daug klaidų padaroma, ypač valstybėse narėse. Uh, bet ir dėl to, kad komisija nepakankamą kontrolę vykdo. Mums reikia atitinkamai pakeisti komisijos e, turimus, e, turimas priemonės, kad tai pasikeistų. Ir po truputį kažkas keičiasi. Tai yra puiku. Tokios valstybės narės kaip Rumunija keliauja į Bruselį ir sako, klausia, kur pinigai, o komisija sako, negalime jums duoti pinigų, kadangi e, parlamentas neleidžia. Taigi sistema veikia. O Graikijos pavyzdys e, tai nėra atskiras atvejis, kaip ir ponas Reichenbach pasakė. E, e kai daug pinigų, daug lėšų yra duodama, e, suteikiama valstybė, vienai valstybei narė ir, yra, ir vyksta didžiulė netvarka. E, E, e, sanglaudos politikos, regioninės politikos rytyje yra didžiulis chaosas, pinigai yra teikiami, jie duodami, tačiau nėra panaudojami efektyviai. Šiuo atveju mes norime padėti, stengiamės padėti valstybei, vienai valstybei veik, veiksmingiau panaudoti lėšas. Panas Reichenbach sakė, kad per maždaug po, po vienerių metų mes tikimės kad tie baisų skaičiai 26 e, procentai neužimt, nedarbas, e, jaunimo nedarbas e, sumažės, kad jisai sumažės. Tačiau realioji ekonomika veikia kiek kitaip ir kartais netitinka prognozių. Reaguodamas tai, ką jūs pasakėte. Atsiprašau, jūs šito nesakėte. Dėl struktūrinių pokyčių reikia struktūrinių pokyčių. 32 mėnesiai po darbo grupės e, darbo pradžios e, tikimės realių struktūrinių pokyčių. Taigi noriu pasakyti, kad turime suvokti, ką darome, e, kad turime dirbti savo piliečių labui ir darbo grupė galbūt artimiausių metų turėtume su jais vėl susitikti ir turėtų labiau atsiriek, atsižvelgti į realią ekonomiką ir daugiau prisidėti prie darbo vietų kūrimo, ne vien tik tai keistis e, patirtimis su valstybėmis narėmis, e, ne vien tik tai teikti ataskaitas, o teikti, daryti tikrai realią, realų poveikį Graikijos piliečių, Graikijos gyventojų gyvenime. Noriu padėkoti ponui Wolfui, po sekretariatui, norėčiau padėkoti už. E, E, šio klausimo organizavimo. Manau, kad jisai buvo sėkmingas. Pirmininkas, ačiū Jorgo Hatsimarkakiui. Mes jūs pažįstame kaip labai energingą pranešėją ir norėčiau ir aš savo ruoštų padėkoti visiems e, dalyviams, kaip e, biudžetos kontrolio komiteto pirmininkas, ponui Rachenberg, ponui Stefanos Manos, ponui Normons Popens, ponui Jorgensen, ponui Benknapen ir ponui Guntram Wolf. Ir norėčiau padėkoti Jorgos Hatimakakiskui už šio klausimo parengimą, rengimas į šiam klausimui. Aš manau, kad mūsų komitetas čia e, pasvarstė labai svarbų klausimą, tačiau manau, kad turime suvokti, kad šiame, šioje tarp institucinėje sąrangoje reikia pokyčių. Ne vien tik Tai e, e, Graikijoje yra e, naudojami ES biudžeto pinigai, mums reikia galvoti apie veiksmingą jų naudojimą visur. Aš norėčiau baigti tuo, ką pasakė ponas Vulf, kad biudžeto deficito tikslas, mažinimo tikslas buvo pasiektas. Tai yra labai svarbi, svarbi žinia, šis tikslas buvo pasiektas Tačiau be abejo, jis turėjo savo kainą realiojoje ekonomikoje ir kit, kitose sektoriuose buvo atitinkamų e, pokyčių ir mes galime toliau svarstyti ir toliau svarstysime, kaip turime pagerinti tą situaciją Graikijoje. Aš dėkuoju visiems už dalyvavimą ir pratesime savo darbą kitoje, kit, e, e, pratesime šiek tiek vėliau po pertraukos. Dėkuoju.